Yes, we start there. You can. Well, if I can uh, start and uh, welcome everybody back. Uh, grįžtame uh, vėl prie darbų. Ketvirtadienis uh, rytas. Užsimsime labai svarbiais darbais su ponu Ponga. Uh, Mes dabar kalbėsime apie šalis, kurios leidžia netausią e, žvejybą ir e, nesiekia išsaugoti žavų išteklių. E, pasižiūrėsime į pono Pongos nuomonę kuri parašta e, žuvininkystės komitetui dėl parlamento ir tarybos reglamento e, susijusio su priemonėmis taikomis e, šalims, kurios leidžia vykti netausią žvejybą. Ir tai yra klausimas, kuris sprendžiamas bendrausios teisėkros procedūros būdu. Pone Ponga, žodis Jums. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Pristatysiu Jums trumpai e, mūsų mano parengtą nuomonės projektą žuvininkystės komitetui. Tai yra reglamentas, kuris susijęs su priemonėmis šalių atžvilgių, kurios uh, e, užsijima netausia žvejyba ir reglamento taikymas joms siekiant išsaugoti e, žuvų išteklius. Komisija yra pasiūlus, pasiūliusi reglamentą Tai yra priemonė, kuri turėtų užtikrinti atsakingą tausią žvejybą pasaulinių lygmenių e, egzistuoja e, glaudus ryšys tarp šio pasiūlymo ir reglamento dėl neteistos, nedeklaruotos ir nereglamentuojamos žvejybos. E, komisija mm, labai neblogą iniciatyvą pateikė, aš noriu pasveikinti ją ir dabar ES turės kur kas išbaigtesnės priemonės kovoti su uh, E, e, netausią žvejybą. Norėčiau du dalykus paminėti. Pirmiausiai, kad besivystančiams šalims reikėtų diferencijuotą e, taikyti požiūrį, kadangi ne vienodi jų techniniai, administraciniai, finansiniai pajėgumai. ES turėtų taikyti vientisą požiūrį e, atitinkantį vystimosi politikos elementus. E, dėl to siūlo pakoreguoti penktąją e, konstatuojamą dalį, taip pat reglamento penktąjį straipsnį, jo ketvirtąją dalį. E, taip pat reikia užsitikrinti, kad Europos parlamentas būtų nuolatos informuojamas apie tai, kaip įgyvendamas reglamentas ir apie būtinus jų pokyčius. Dėl to siūlau įvesti naują aštuntą bis straipsnį. Uh, E, kuriame būtų kalbama apie tai. Ir dabar esu pasirengęs e, su jumis aptarti e, visus klausimus, jūsų mintis, o pakeitimus galima pakeisti iki kovo 7 dienos 12 valandos. Šešėlinės panšiaus Izabelos Livin nėra, nes įdalyvauja kitose diskusijose žuvininkystės klausimais. Bet kokiu atveju turėtume labai atsargiai žiūrėti į išimtis, e, kai kalbame apie netausę žvejybą. Nes tų šalių interesas taip pat turėtų būti taupyti žuvaus, žuvų, žuvų išteklius, nes ilgainiui iš vis jų nebeliks. Ir E, tokiu atveju pati savoka tausi žvejyba nebegalios, nebetek, nebeteks prasmės. E, mes e, sutinkame su pasiūlymu padėti vystančiam šalims finansiškai, mm, sprendžiant įvairius klausimus, pavyzdžiui, ginčių sprendimą, bet manome, kad visi bendrėjai reikalavimai turėtų atitikti tausios žvejybos klausimus. E, labai dažnai e, žalinga žvejybos praktika e, yra vykdoma trečiųjų šalių su pramoniniais laivais, kurie naudoja besivystančių šalių vėliavą ir kartais bandoma pasinaudoti besivystančiams šalims suteiktomis specialiomis e, prekybos teisėmis. E, to šalis turėtų vis tik tai būti laikomas atsakingos už savo išteklių e, tvarkymą ir prekybos priemonės turėtų būti naudojamos kaip tam tikras svertas. E, reikia taip pat siekti, kad būtų laikomasi tausios žvejybos principų ir tarptautinių sustarimų bei konvencijų žvejybos srityje. Reikia stiprinti e, įvairius veiksmus, įskaitant e, kontrolę, priežiūrą žuvininkystės srityje. E, taip pat E, turime prisiminti, kad dažnai smulkų žvėjai e, neeksportuoja savo e, žuvies sugautos, taigi atsargiai žiūrėkime į išimčių suteikimą, norint užtikrinti tvarę tausę žvejybę. Ir kolegė, šešėlė pranešė Izabela, su jumis dar susisieks. Ačiū. <clears throat> Pone Lovin vakar dalyvavo labai svarbiame posėdėje ES žuvininkystės klausimais. Buvo kalbama apie žvejybą trečiųjų šalių vandenyse ir taip pat pagalbą trečiosiom šalims žuvininkystės srityje. Ir manau, kad galėtumėm į pranešimą įtraukti kai kuriuos iš to posėdžio diskusijų rezultatus. Kas dar nori pasisakyti? Jeigu norinčių pasisakyti nėra, paprašysiu komisijos pasisakyti. Ponas Dėlo. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai Pongai už parengtą pranešimą. Turiu pasakyti, kad um, ponas Ponga pritarė komisijos nuomoniai, jog reikia užtikrinti žuvų išteklių tausų valdymą. Ir nebejotinai yra reikalingas straipsnis, kurio nustatoma atsakomybė už žuvų išteklių valdymo ekonominį vertinimą. O kalbant apie peržiūros nuostatas, nuostatą, tai jūs žinote, kad komisijai nepatinka peržiūros nuostatos, ypač šioje srityje, nes reglamentas gali neįsigalioti dar keletą metų ir todėl peržiūros nuostatą suformuluoti sudėtinga. Peržiūros nuostatos apskritai yra nedažnai sutinkamos. O svarbę komisijos darbo dalį sudaro reglamento kuo spartesnio ir tinkamo įgyvendinimo priežiūra. Todėl manyčiau, kad šiuo atveju tekstas turėtų likti toks, koks yra šiuo metu. Pirmininkas. Ačiū. Kas dar nori pasisakyti? Kai buvo minėta anksčiau, pakei... Ponas Ponga, gal jūs norite Norėčiau pirmininkė tik padėkoti poniai Lavin už jos mintis ir iš jos e, mintį, kad reikia labai atsargiai žiūrėti į išimčių klausimą. Aš atsižvelgsiu į tai taip pat. Atsižvelgiu tai, ką sakė komisija dėl reglamento peržiūros. Tai yra labai svarbu, nes jeigu, pavyzdžiui, nustatoma, kad yra klaidų ar panašiai, reikia imtis priemonių, kad tai būtų ištaisyta. Ir aš pabandysiu savo nuomonę atsižvelgti į šiuos e, pastebėjimus. Labai ačiū. Thank you, ačiū, ponė Ponga. Kaip jau sakiau, pakeitimus turite pateikti iki kovo 7 dienos vidurdienio. Balsuosime kovo 27 dieną. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas kuris nemažiau svarbus ir tai yra naujo vystymojo bendradarbiavimo su Latinų Amerika nustatymas. Pranešimą rengia ponas Kortes Lastra. Jūs žinote, kad Latinų Amerikos šalimis mes dar praėjusio šimtmečio septintajame dešimtmetyje pradėjo stipri, stiprinti savo ryšius, bet ES yra pagrindinis tome regione donoras, antras pagal svarbą užsienio investuotojas ir antras pagal svarbą prekybos partneris. Todėl ši e, nuomonė yra ypač, šis pranešimas yra ypač svarbus, atsižvelgiant į mūsų santykius su Latino Amerikos regionų svarbą ir, kaip mes žinome, komisija ketina sumažinti paramą vidutinių pajamų šalims, todėl daugelis Latino Amerikos valstybių patektų į e, tokių vidutinių pajamų šalių kategorijų. Žinote, kad Brazilija buvo lankomasi praėjusį mėnesį. Jūs žinote, kad šiuo pranešimu mes tengiamės iš savo pusės pateikti svarbų indėlį, apibrėžiant tikslus, nustatant terminus ir užtikrinant tinkamą strategijos turinį tam, kad galėtume pasiekti ne grįžtamų pokyčių Latino Amerikos šalise vystimosi prasme. Praėjusiame šimtmetyje Argentina buvo viena iš e, turtingiausių pasaulio valstybių. Todėl, e, prisimenant praėjusio šimtmečio įvykius, labai svarbu užtikrinti tame regione stabilumą. Žodis pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems, kurie mums padėjo parengti pranešimo projektą dabar svarstoma komitete. Turiu padėkoti nevyriausybinėms organizacijoms, kurios labai aktyviai veikia padėdamos mums, rengiant pranešimą ir taip pat IAS, taip pat DEFCO generalinį direktoratą, su kurio Latino Amerikos šalių specialistais mes bendradarbiavome, jie, kaip žinia, rengia specialią plėtros programą. Taigi esu tikras, kad daugelis subjektų, su kuriais dirbome, mums padėjo. Nenorėčiau per daug laiko gaišti, bet yra keletas dalykų, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį. Taigi apie tai ir pakalbėsiu. Per daugiau nei du dešimtmečius Latinų Amerikos šalyse skurdo lygis labai sumažėjo ir šiuo metu maždaug 12 procentų gyventojų gyvena skurde. Mes taip pat matome, kad skurdo rodikliai gana žemi. Tačiau visgi ir skurdas, ir neligybė aptinkami šiuose šalyse ir būtent šie du veiksniai kelia didžiausias problemas visame regione. 73 milijonai gyventojų gyvena didelėme skurde ir žinome, kad 15 jeigu žiūrėsime į sąrašą kurios, šalių, kuriuose neligybė yra labai ryški, tai 15 šalių iš šio regiono patenka į tą sąrašą. Todėl būtina peržiūrėti viešąją politiką ir jos dėmesio centre turi būti kova su skurdu. Atsižvelgiant į tokias aplinkybės, ES, manau, turi suvaidinti esminį vaidmenį. Maždaug 180 milijonų žmonių laukia paramos. ES, kaip buvo minėta, yra viena iš svarbiausių donorių ir prekybos partnerių Latinų Amerikos regione. Turime pasirašę partnerystės sustarimus su įvairiomis šio regiono valstybėmis, kad būtų užtikrinta geresnė parama vystimuisi ir įtvirtinta teisės viršienybė. viršienybė bet svarbiausias klausimas, kurį reikia spręsti, tai yra skurdas. Ekonomikos augimas kasmet siekia 3-4 procentus šiame regione ir nebejotina, kad kai kurios valstybės nukentėjo nuo finansinės krizės, tarp jų ypač Meksika. Tartautinės valiutos fondas kvalifikuoja šį regioną kaip vieną iš labiausiai pažeistų pasaulinės finansų krizės. Todėl neturėtume pamiršti šių valstybių ir uh, teikti toliau paramą. Aišku, prioritetai turi būti sutvarkyti. Ir tada galėsime imtis tinkamų ir tikslinių priemonių siekiant naikinti skurdą ir mažinti neligybę. Taip pat turėtume a, plėsti mūsų santykius su Lotynų Amerika. Įsigaliojus Lisabinų sutarčiai svarbu nepamiršti šio regiono. Europos Sąjunga neteikia per nelik didelės reikšmės Lotynų Amerikos šalims, nors su, ja, su jomis esame pasirašę nemažai svarbių sutarčių. Mano pranešime mes teigiame, kad reikėtų daugiausia dėmesio skirti toms Latinų Amerikos valstybėms, kurios jau pasiekė etapą, kai nuo paramos gavimo galima pereiti prie platesnio bendradarbiavimo. Taip pat turėtume pagalvoti ir apie diferencijavimą Parama turi būti pritaikyta kiekvienos e, šalies poreikiams. Tačiau neturėtume vien galvoti apie ekonomiką. ekonomiką. Tokios valstybės kaip Ekvadoras, Kolumbija, joms reikia paramos ir kitose su vystimusi susijusiose sritise. Dar vienas dalykas - rodikliai. Pažeidžiamumo, skurdo lygio. Visi šie nauji rodikliai turėtų būti naudojami rengiant paramos programas. Ir aišku, būtina užtikrinti, kad politika, kurią vadovaujamės bendraudami su Latino Amerikos šalimis, yra stabili. Maždaug 66 procentai išteklių tenka žemės ūkiui. Dar vienas dalykas, kad reikėtų teikti paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms, vadovaujantis nuoseklumo ir veiksmų darnumo principais. Laikotarpiu nuo 14 iki 20 metų turėtume užtikrinti, kad skiriamos lėšos tikrai bus skirtos mažas paimas turinčių šalių skurdo lygiui sumažinti. Nebejotinai Šiuo metu egzistuoja ir dvišalių susitarimų pagrindų teikiama parama, bet mes m, nemanome, kad taip yra, tai yra gerai, kadangi atsiranda lyg ir rungtiniavimas. Dvišaliai Dvišalę pagalbą galima teikti Kolumbijai, Peru ir Ekvadorui, bet po truputį reikia atsisakyti tokios pagalbos likusioms 11 Lotynų Amerikos šalių. Taigi socialinė sanglauda, bendras finansavimas ir programos, viskas turi būti skirta neligybei panaikinti lygioms galimybėms sudaryti ir skurdui mažinti. Dar dėl dvišalės pagalbos. Dvišalė pagalba taip pat turėtų būti pritaikyta kiekvienos šalies um, poreikiams, jie turi apriepti daugiausia keturių metų laikotarpį. Ir kalbant apie paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms, joms turėtų būti skiriama keli milijardai lėšų. Mes galėtumėm paramos formas atskirai svarstyti, kaip ir politinės priemonės, kurios rengiamos. Norėčiau, kad daugiau dėmesio būtų skiriama socialiniai sanglaudai, nusikalstamumui mažinti, švietimui plėtoti, technologijų plėtrai. Ir taip pat turėtume nepamiršti, kad svarbiausias principas yra suderinamumo, nuoseklumo principas. Taigi būtina siekti, kad socialinių požiūrių lėšos pasiskirstytų to lygiau, taip pat turėtume socialinių klausimų punktą įtraukti ir į finansinės pagalbos susitarimus. Tai padėtų užtikrinti geresnį rajono vystimasi. Nepakankamas įsilavinimas yra rimtas vystimosi stabdys. Be to, reikalinga atsižvelgti į neligybę, sveikatos apsaugą ir netolygų gerovės paskirstimą. Manau, kad suteikdami galimybę a, pasinaudoti technologijų pažanga, mes galėtume užtikrinti geresnis mažų ir vidutinių įmonių veikimą. Būtina kovoti su šešėlinė rinka ir skatinti didesnės menų judumą Lotynų Amerikos šalise. Tie, kurie dirba šešėlinėje ekonomikoje, nebejotinai negali naudotis lygiomis sąlygomis ir į tai reikia atkreipti dėmesį. Be kita ko ir Latino Amerikos valstybių vyriausybės turėtų imtis daugiau priemonių, kad būtų sumažinta neligybė, panaikinta neligybė. Be to mes galime teikti paramą ir supaprastinant piniginių perlaidų mechanizmą. Manau, kad reikia parengti atskirą socialinės anglaudos šioms šalims politiką ir taip pat e, pasinaudoti es Latino Amerikos e, šalių forumu, kuris neseniai buvo sukurtas. Aišku, būtina vykdant šį darbą atsižvelgti ir į globalius iššakius, iššūkius. Dar vienas dalykas - vyrų moterų lygios teisės ir žmogaus teisų apsauga. Šiuose srite reikalingos naujos programos, kaip ir reikalinga nauja programa reprodukcinės sveikatos srityje. Ir dar vienas dalykas. Tikrai laukiu kolegų komentarų ir ketinu konstruktyviai bendradarbiauti tam, kad šis pranešimas atspindėtų visų komiteto narių nuomonę. Ačiū, ponė Korisai Lastra. Iš tikrųjų, jūs nagrinėjate labai svarbią temą kuri yra ignoruojama Europos Sąjungoje ir mes per daug dėmesio praeitie nekreipiame į Pietų Ameriką. Ir iš esmės e, mes tokiu atveju užleidžiame vietą arba pozicijas Junktinėms Amerikos valstybėms, kurios dabar vykdo savo veiklą kaip panorėjusios. Ir man atrodo, kad e, Pietų Amerikos žmonėms dabar jau atrodo daug e, svarbiau, kad jie galėtų pasi, turėti pasirinkimą. Čia mes galim palyginti situaciją su Azija. Čia mes žinome, Indijoje, pavyzdžiui, yra labai daug skurstančių žmonių Tai yra, iš esmės, tose, tose regionuose, kad tik yra daugiausia, mažiausiai išsivyščiusių šalių. Pone Keller. Ačiū. Mes norėtume padėkoti panui Lastrai už jo pranešimą, visiškai sutinkame su juo. Man labai patiko jūsų a, pabrėžimas, kad a, kad sudarant laisvosios e, prekybos susitarimus mes turėtume atkreipti dėmesį į atitinkamą vystamą į bendradarbiavimą. Mes taip pat e, pritarėme jūsų požiūriu į Pietų Amerikos valstybės. Taip pat jūs e, pabrėžiate kitus vystamą bendradarbiavimo kriterijus, tai būtent pasaulio banko indėlį teikiant finansavimą. Žinoma, šios, šie klausimai yra labai svarbus mums. Jūs sakėte, kad e, yra teikiami pakeitimai ir būtent e, tose srityse, e, kur jūs manėte, kad galima pateikti pakeitimų, mes juos ir pateiksime. Pavyzdžiui, dėl socialinės sanglaudos mes turėtume pakeisti šį beitą, mes gal rasime bendrą kompromisą. Kai kurie konkretūs dalykai, mes jos, jos norėtume kreipti dėmesį savo pakeitimuose. Tai būtent kad tos lėšos, kur ES skiria e, vystamai bendradarbiavimui, kad e, nebūtų e, skiriamas tam, kad būtų apsaugomi arba skatinami kiti ES interesai Pietų Amerikoje, tai pavyzdžiui saugumo arba kitų sferų vystymui. Jūs taip pat kalbėjote apie Pietų Amerikos investavimo priemonę, mes manome, kad mes turėtume pabrėžti, kad yra tam tikrų abejonių, kad e, e, daug vystymo bendradarbiavimo lėšų bus skiriama dideliems infrastruktūros projektams, e, o tam tada kils problemų, nes vietos gyventojai su jais nesitariama. Mes e, vakar ryte apie tai kalbėjome, kad nukenčia ir vietos gyventojai nuo tokių projektų. Taip pat mes pateiksime pakeitimus, e, ragindami komisiją užtikrinti, kad e, pilietinės visuomenės atstovai būtų įtraukti į šį procesą ir kad būtent, būtent sutiktos, kad būtent būtų kontroliuojama šitą pagalbos teikimo priemonė. Taigi tokie pakeitimai, kuriuos mes norėjome pateikti. Mm. Galbūt mes galėtume dar pridėti, kad mes norime bendradarbiauti su Pietų Amerikos valstybėmis teisingumo srityje. Kalba. kovoje su nebaudžiamumu ir kitose svarbiose srityse. Tačiau bet kokiu atveju mes labai džiaugiamės iš šito pranešimo. Mes tik tai pateisim, pateiksime kelis e, e, papildomus pakeitimus ir manau, kad visi rasime bendrą sprendimą. Atrodys visas pranešimas. Ačiū. E, pane Keller, pane Aksilija. Ačiū, panė Virmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pana Kortes Lastrą su tikrai puikiu pranešimo projektu. Iš esmės sutinku beveik su visu, visomis jo pateiktomis mintimis. Iš tikrųjų, lab, pasiteisino mūsų puikus bendradarbiavimas rengiant šį pranešimą. E, ir mes e, galėjome suformuoluoti tokius pakeitimus, kurie e, iš esmės pagerins šį pranešimą, o ne pakeis jį. Yra galbūt kai kurios apibrieštys, kurias galėtume patobulinti, kaip jau sakyta, mes norime e, šiek tiek patobulinti šį pranešimą, pagražinti jį. Iš esmės dabar mes negalime mažinti lėšų skiriamų Pietų Amerikai, nes būtent e, pasaulio finansų krizės akivaizdoje šalis Pietų Amerikoje, e, nors jos yra pakankamai geroje padėtyje, jau ta krizė taip smarkiai nepalėtė. Tačiau e, negalima sakyti, kad Pietų Amerikos valstybės nenukentėjo nuo tos krizės. Ir mes neturime dabar, tęsindamėsi pasaulinę krizę, mažinti savo pagalbą toms valstybėms. Tai iš tikrųjų neprisidėtų prie mūsų geresnio bendradarbiavimo su Pietų Amerikos valstybėmis. Taigi aš manau, kad šiuo atveju tikrai nereikia mažinti e, pagalbos ir ypač krizės laikotarpiu. Dar norėčiau pabrėžti kelis dalykus. Yra tose valstybėse daug nesaugumo. E, čia aš kalbu apie valstybių biudžetus, e, apie kovą su nusikalstamumu, su organizuotu nusikalstamumu. Ir e, tos lėšos, mūsų pagalba turėtų būti panaudojama būtent siekiant kovoti su tokiu nusikalstamumu ir užtikrinti stabilumą tose valstybėse. Ir, ir tam reikėtų papildomų lėšų ir jeigu mes skirsime tas lėšas e, e, ir stabilizuosime valstybės, tada galėsime tas lėšas vėliau nukreipti į kitas rytis, kurias taip pat pagerinsime. Nes e, pačiose valstybėse Pietų Amerikoje yra didžiuliai skirtumai. Kas trečias pietų amerikietis gyvena už skurdo ribos ir 15 Pietų Amerikos uh, valstybių uh, Pietų Amerikoje uh, piliečiai iš esmės susiduria su didžiausia socialinė neligybė. Todėl turėtų būti lėšos arba gerovė geriau ir teisingiau paskirstama tose valstybėse. Galbūt mes galėtume prie to paskirstimo prisidėti. Galbūt sveikatos priežiūros srityje, švietimo srityje arba kovoje su organizuotų nusikalstamų mes galėtume daugiau prisidėti. Mes visų pirma turime taip pat stiprinti vidurinę klasę Pietų Amerikoje. Ir tam turėtų būti skirtas atskiras finansavimas būtent jauniesiems e, e, verslininkams, e, moteriams verslininkams ir geriau juos remti, negu jie buvo remiami iki šiol. Aš e, galbūt dar iškelčiau e, dar tokį eurocentristinį arba egoistinį e, punktą. Kadangi mes esame vieni iš turtingiausių visame pasaulyje ir kadangi turtingiausios valstybės yra Europoje, mums būtų tikrai naudinga surasti dar didesnę mūsų, rinką mūsų produktams parduoti. Ir tikrai, e, jeigu Pietų Amerikos valstybės taps turtingesnės, tai jos pirks daugiau mūsų produktų ir mūsų prekybiniai ryšiai bus e, tik tai sustiprinti ir mes gausime naudos iš to. Todėl net ir krizės metu mes neturėtume mažinti savo e, finansavimo, turėtume stabilizuoti situaciją Pietų Amerikoje iš tiesų tai būtų tarsi prieštaravimas ir nelogiškumas, jeigu mes e, vystomąją pagalbą teikėme Pietų Afrikos Respublikai, kur yra pakankamai turtinga, o Peru arba Ekvadorui teikėme mažesnę pagalbą. Aš manau, kad mes turime čia lygiateisiškumo principą taikyti ir jeigu skurdžios valstybės, tai turime remti jas visas praktiškai vienodai. Ačiū, aš e, e, pasiūlyčiau dabar ponui Demerai pasisakyti. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat išreikšti geras mintis apie pono Korteso pranešimą. Aš norėčiau reaguoti ir į kitų kolegų pateiktas pastabas. Iš esmės aš pritariu Rikardo pranešimo mintims Aš e, taip pat e, manau, kad kai kurie pakeitimai tikrai yra tinkami. Tačiau bet kokiu atveju. E, galbūt reikėtų kai ko atsisakyti, bet vis dėlto sutinkame su jo bendru požiūriu. Reikėtų truputį apdoroti dar pranešimą ir patobulinti jį. komisijos e, nustatyti kriterijai iš tiesų e, yra truputį nutolę nuo realybės, nes komisija nelabai susipažino su realia situacija Pietų Amerikoje. Čia, kai buvo kalba apie Pietų Afrikos Respubliką, kad jai yra skiriamas e, finansavimas. Ir tie patys principai turėtų būti taikomi ir Pietų Amerikos e, valstybėms, kurios irgi yra skurios valstybės, tai jas irgi reikia remti. Manau, kad tai yra svarbus dalykas. Kitas dalykas tai yra švietimas, e, e, sveikatos priežiūra, vandens tiekimas, tausų žaliavų naudojimas. Manau, kad į visą tai reikia atkreipti dėmesį tiekiant pagalbą ir vykdant vystomą į bendradarbiavimą. Daug Pietų Amerikos valstybių ypač kenčia nuo organizuoto nusikalstamumo ir nuo narkotikų prekeivių bei jų veiklos. Ir tos visos nusikalstamos struktūros, jos įsiskverbia į vyriausybinės struktūras tarsi dabar atsirado valstybės valstybėse ir organizuotas narkotikų verslas, kuris ypač klesti Pietų Amerikos valstybėse. Aš nenorėčiau kalbėti per ilgai, tačiau norėčiau pasakyti, kad didžiai dalimi pritariu pranešimui. Ir mes, arba bent jau aš, suformuluosime pakeitimus, kurie pagerins pranešimą. Ir e, šiek tiek pakeis bendrą požiūrį. E, bet jau e, ispanai kels iniciatyvas, ragins kurti strategijas ir planus Ir bet kokiu atveju tai, tai mūsų, mūsų remia ir mūsų vyriausybė. Mes e, tokiu atveju nešime savo indėlį. Dėkuoju, ponė Dėsdėmė, yra už jūsų padrasinančias mintis. Dabar ponas Gerins. E, dėkuoju. Pirmininkė, atsiprašau, kad e, pavėlavau, bet norėjau pasisakyti dėl pranešimo 7 ir 8 punkto. Tai susijęs su gana jautriais dalykais. E, jeigu žiūrėsime į e, kovą su skurdu, reikia e, būti selektyviems, reikia galvoti, kaip padėti vargingai gyvenančiams žmonėms, o ne turtingiems žmonėms. Ir tai, už tai atsakingi tie, kurie atsakingi už uh, lėšų skirstimą, tai yra klasikinės šalis uh, donorais, taip pat ES e, programų naudos e, gavėjai. Aš taip pat rengiu atitinkamą pranešimą ir mes e, turime galvoti, kad nepamiršti, kad egzistuoja neligybė ir globalizacija daug ką pakeitė, išjudino iš vietų. Uh, Ir mes turime galvoti, kaip uh, užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į gyventojų realius poreikius ir kad nebūtų turtas uh, e, perskaisnamas taip, kad, mm, kad negautų paramos tie, kuriems uh, ji iš tikrųjų reikalingiausia. Ir tai yra atitinkamų veikėjų prievalė. Aš labai džiaugiuosi komisijos norų kelti šį klausimą. Mes turime šį principą palaikyti, jeigu norime būti nuoseklus ir negalime jo atsisakyti. Reikia atsižvelgti į e, pokyčius ir taip pat prisiminti, kad taip vadinamas phasing out laipsniško atsisakymo mechanizmas turi būti taikomas laipsniškai, kad e, nepadarytų žalos. Mes turėtume visi e, suprasti, kad rytoj negalėsime nutraukti bet kokio bendradarbiavimo iškart per vieną dieną. Reikia e, iš rytoj, būtent rytoj pradėti galvoti apie tai, kas bus po dviejų, trejų, penkerių metų. Ir mes turėtume nepamiršti darbų, kurie atliekami per tarpinę peržiūrą ir e, į tuos visus dalykus atsižvelgti. Vakar Keti Ashton sakė, kad srovelė kažkas daroma labai silpnai, nepasiteisina. Mes turėtume e, pasižiūrėti į vidutinių pajamų e, šalis ir į skurdo e, tam tikras teritorijas ir galvoti, kaip yra, kodėl taip yra, kad ten turtingesni žmonės tik dar labiau turtėja, o skurdžiai skursta. Mes turime galvoti, kaip uh, kaip nors paveikti atitinkamai tų šalių politiką iš Briuselio, galbūt per dvi šalius santykius. Taigi, dabar paprašysiu uh, mūsų svečių. Uh, išorės veiksmų tarnybos atstovą pasisakyti ir sureaguoti į tai, ką tik tai pasakė e, ponas Giorensas. Taip, taip pat e, paprašysiu komisijos atstovės e, pasisakyti. Labai atsiprašau, mane pavyko gerai ištarti pavardžių. Norėčiau, kad būtų pa, kalbėta apie mm, apie vystymo, bendro, bendro, bend, vystimosi priemonę. Labas rytas, norėčiau padėkoti e, už pranešimą pirmiausia. Jame kalbame apie labai svarbius dalykus e, siūlomos e, daugiametės e, programos ir taip pat apie vystojojo bendradarbiavimo priemonę. E, mes turėtume galvoti, kaip glutinai turėtų atrodyti pasiūlyti dokumentai. Taip pat labai svarbu uh, atsiminti tuos jautrus klausimus, kuriuos paminėjo vienas iš kolegų. Norėčiau dar pakartoti vieną dalyką, kad nemanoma mažinti e, bendradarbiavimo su uh, E, kokią nors šalimis, šalimi mes naudosimės e, dvišaliais kanalais, e, žiūrėsime, galbūt kai kurios šalis jau pačios galės užsiimti savo vystimosi klausimais. Turime galvoti apie regionės, subregionės programas ir pasitelkti visas priemonės, kad galėtume kelti šios klausimus, nors galbūt ir skirtingai. E, mes e, turime galvoti, kokią patirtį mums davė ankstesnės e, programų įgyvendinimas ir galvoti, kaip išspręsti problemas susijusias su um, tomis skurdo zonomis. Ir reikia galvoti, žiūrėti į šalių pačių praktiką, kaip jos kovoja su skurdu. Dar norėčiau paminėti uh, vieną dalyką. Mes neturėtume mažinti bendrosios pagalbos Latinų Amerikai. E, nemanoma pasiūlyme, nekalbam apie tai, kad bendradarbiavimas, pagalba regionui turėtų iš esmės skirtis nuo to, kaip kad yra dabar pagal dabartinį teisėkuros pasiūlymą. Dėl turinio man labai malonu matyti, kad daug iš tų elementų, kurie yra pranešime, atspindi institucijų kitų požiūrį. Mes turime galvoti apie pagalbos tikslus, kurie užtikrintų skurdo naikinimą, socialinę e, įtraukti, užtikrintų vientisumą e, švietimą, sveikatos apsaugą, taip pat skatintų investicijas, e, privataus sektoriaus plėtotę, e, infrastruktūrą, taip pat, kad būtų galvojame apie tai, kaip užsitikrinti bendradarbiavimą technologijų ir mokslinio tyrimų srityje. Šie e, reikia galvoti ir kas tiesiogiai ar netiesiogiai trukdo augimo tikslams pasiekti. E, daugelis m, mm, iškalbėjusių minėjo smurtą, e, prekybą narkotikais, organizuotą nusikalstamą. Tai labai svarbu Latino Amerikoje. Jeigu mes nespręsime šių problemų, tai neužtikrinsime skurdo mažinimo. Taip pat reikia galvoti apie socialinę politiką, fiskalinę politiką, konsultacinės e, demokratijos plėtoti. Mes, jeigu neišspręsime kai kurių esminių problemų, tai visi kiti elementai atsidurs pavojuje, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip klimato kaita ar aplinkos tvarumas. Dar norėčiau paminėti du labai svarbius pranešime pažymėtus elementus. Būtent e, vientisumas e, vystojamoje politikoje ir e, pilietinės visuomenės įtraukimas. Mes turime nuo pat procesų pradžios atsižvelgti į šiuos dalykus ir man labai malonu, pastebėti, kad komisijos e, pasiūlyme dėl vystamojo bendradarbiavimo priemonės mes kalbame apie nacionalinius planus, kad užtikrintume nuosavybę, e, taip vadinamą, e, atitinkamų priemonių. Tuo pat metu norėčiau pabrėžti, kad numatyta yra ir teminė programa pilietiniai visuomeniai ir kad 20 procentų padintas finansavimas pagal vystomo bendradarbiavimo priemonę. Taip pat e, prieš keletą savaičių prisiminkime, kad buvo pristatytas tyrimas apie bendradarbiavimą ir mes žiūrime į tai labai rimtai. Pagal dabartinę vystamojo bendradarbiavimo priemonę mes bandina, bandome užtikrinti sąsajas tarp įvairių sričių ir taip pat įspręsti problemas susijusias su tam tikrais trūkumais. Ir E, dar reikia pasakyti, kad remiamės e, gerais pavyzdžiais, kad galėtume juos perkelti į netaip sėkmingai veikiančias regiono šalis. Ir labai aiškiai reikia kalbėti apie e, bendradarbiavimo trikampį ir tai bus tiek. Ačiū. Toliau žodis komisijai. Ačiū. Na, aš pirmą kartą lankausi čia ir tikrai džiaugiuosi, kad e, labai daug vertingų minčių buvo išsakyta. Aš laikysiuos e, jų. Pone Kortesai, mes tikrai įdėmiai perskaitėme jūsų pranešimą, tai labai geras pranešimas, svarbus visiems specialistams, kurie dirba su Latino Amerikos šalimis. Nebejotinai mes pasinaudosime jūsų išvalgomis ir labai dėkingi esame už kvietimą pakalbėti apie tai, kaip tos priemonės veikia praktikoje. Iš tiesų, jūs tik patvirtinote visas mūsų mintis Ir a, kai kalbame, viskas atrodo gana nesudėtinga, tačiau kur kas sudėtingiau veikti ten tose šalise. Komisija dažniausiai laikosi senų įpročių, Ir kai aš neseniai prisijungiau prie komisijos personalo, pamačiau, kad jau 15 metų naudojamos tos pačios priemonės, tačiau, kaip jūs sakėte, tos priemonės neduoda norimų rezultatų. Ta prasme, kad mes nesugebame panaikinti skurdo ten, kur tai yra aktualiausia. Todėl mes stengiamės, išvelgdami naujas aplinkybės ir ekonominį spaudimą, kuris dabar jaučiamas visur, permastyti savo priemonės ir programas. Ir tikrai galiu sąžiningai pasakyti, kad mes puikiai suprantame, kaip sugebame dirbti ir suprantame, kad reikia naujai pažvelgti į priemonės ir į mūsų darbo formas. Aišku, Latinų Amerikoje pasižymi e, išskirtinėmis aplinkybėmis ir nebejotinai Europoje saugumas arba nesaugumas yra suprantamas visai kitaip. Pone Keller labai teisingai pastebėjo, kalbėdama apie saugumą. Jūs minėjote teisingumą, nebaudžiamumą, nes komisija šios du elementus supranta kaip saugumo sudėtinės dalis. Todėl mes kalbame ne tik tai apie pačią sistemą ir saugumo sistemos sukūrimą, bet taip pat ir apie piliečių saugumą. Komisija mano, kad kiti regiono partneriai taip pat turėtų prisidėti prie Latino Amerikos šalių regiono saugumo. Mūsų europinės vertybės yra gerai žinomos visiems ir mes tik galime padėti jas perimti. Aišku, švelnusis taip vadinamas saugumas yra kitas dalykas, pavyzdžiui, Salvadore. Visi gali siūsti savo vaikus į mokyklą, bet nebaigančių mokyklos skaičius yra labai aukštas, nes tėvai bijo siūsti vaikus į mokyklą, tai rodo statistiniai duomenys. Ir mes tiesiog atsidūrėme dirbdami ten, Salvadore, beviltiškoje padėtyje. Todėl negalime ignoruoti e, faktinių aplinkybių. Ir labai gerai, kita vertus, mes suprantame savo e, vertybių vertę. Komisija ieško naujų bendradarbiavimo su besivystančiuoju pasauliu būdų. Ir todėl buvo sukurtas Lotynų Amerikos valstybėms skirtas investicijų fondas. Kaip mes tai veikia? Kodėl mes tai padarėme? Todėl, kad vien tik teikdami dotacijas mes negalime pasiekti savo tikslų. Ir galvojame, kad dotacijos turi būti derinamos su kreditais ir su privataus sektoriaus finansinėmis iniciatyvomis. Buvo laikas, kai visi džiaugiasi naujų kelių tiesimu ir kalbėjo apie tai, kad štai Botsvanoje nutestas naujas kelias, kurio galima pasiekti dar kažką. Tai taip, kodėl buvo tiesiamas tas kelias, kuris iš esmės daugiau naudos nedavė. Ogi todėl, kad donorams labai patiko tokie darbai, nes galima parodyti per televizijos naujienų programas, kiek daug padaryta. O dabar komisija, bent jau panaudodama savo bendradarbiavimui skirtus fondus, nesiekia pirmiausia tiesti kelių. Taip, reikalinga infrastruktūra, bet turime galvoti plačiau, turime galvoti apie eksporto plėtotės infrastruktūrą ir todėl atitinkamai tiesti kelius, kurie skatintų eksportą. Turėtume plėtoti infrastruktūrą, kurio reikalinga kaimo plėtrai. Tačiau kaip tai padaryti? Mes žinome, kad fondai šiuo metu nedidėja. Mes negalime skirti daugiau asignavimų, todėl reikia ieškoti naujų būdų. Kai kalbame apie kelių tiesimą Meksikoje, tai kur juos tiesti, kaip juos tiesti. Aišku, egzistuoja tam tikros um, zonos, kuriuose tradiciškai gyvena e, vietos bendruomenės, mes su jomis konsultuojamės. Ar lengvai vyksta konsultacijos ir darbas? Ne, tikrai nelengvai. Mums visada tenka ieškoti kompromiso, bet mes tikrai įsitikinę, kad taikoma priemonė gali duoti naudos. 128 milijonai būtent investicijų fondui buvo skirti ir e, buvo investuota 5 milijardai eurų. Mano galva, investuota buvo tikrai naudingai Mes taip pat turime dabar galvoti, kaip investuoti į atsinaujinančios energijos šaltinių plėtros programas ir ką daryti, kad būtų mažinamas klimato kaitos poveikis. Aišku, bendroji iniciatyva mes taip pat galime apsvarstyti, bet aš ketinu dar apie tai kalbėti. Dabar noriu tikrai padėkoti ponui Gorensui už pasisakymą, nes manau, kad jūs tikrai uh, pritarėte tam, ką ir mes galvojame. Mūsų parama turi būti patikima. Kaip tai padaryti? Reikia iškoti įvairių naujų priemonių. Na, šalis, kuri man arti širdies - Kolumbija kurioje žmogaus teisų klausimai labai aš, aštrus ten dirba Raudonasis kryžius, su kuriuo mes bendradarbiaujame. Tačiau jeigu mes tik remsime finansiniais asignavimais Kolumbiją, ar mes pasieksime savo e, tikslų? Taip, galbūt kažkiek tai mes. E, pasieksime. Tačiau ar tam, kad būtų stipri pilietinė visuomenė, reikalingos didžiulės iniciatyvos? Ko gero, gal ne. Reikalinga invest, uh, e, skirti lėšas um, atskiroms bendruomenėms, pavyzdžiui, Andų bendruomeniai, kad ji ir toliau dirbtų taikos labui. Aišku, aš kalbu kaip e, labiau techninė dalykų specialistė bet manau, kad mūsų pozicijos gali suartyti. Mes ir pirmininkas Santos yra sakęs, kad komisija yra pasirengusi dirbti, tiesiog reikia porą metų padirbėti, kol matysime rezultatus, o vien tas faktas, kad mes dirbame komisijoje, reiškia be kita ko, kad mes turėsime ieškoti lėšų ir skirti asignavimus bendradarbiavimui su Latino Amerikos šalimis. Jūs paminėjote nebaudžiamumą. Taip, dabar a, bus specialios programos ir skiriamos lėšos tom programom, kad būtų kovojama su nebaudžiamumu, ypač andų bendruomenių regione. Aišku, jeigu jūs pritarsite. Taigi, komisija teikia savo pasiūlymus. Aišku, parlamentas juos svarstys. O kalbant apie vystimusi bendradarbiavimo priemonės, tai turiu pasakyti, kad skiriama nemažai lėšų, tikrai nemažiau. Dėl neligybės. Iš tiesų stulbina tas faktas, kad pavyzdžiui, Urugvajų šio požiūrių, lygybės požiūrių yra kur kas žemiau valstybių sąraše nei kai kurios, nei Filipinai. Mes taip pat esame pasirengę kalbėtis ir mokesčių klausimais, fiskaliniais klausimais. Mes toliau dirbsime šitoje srityje, kad būtų galima užtikrinti rezultatus. Mes į Bruselį sukviesime Latino Amerikos šalių atitinkamų sričių ministrus, kad su jais aptartume, ką galime padaryti. Taigi mes labai gerai suprantame, kokios problemos mūsų laukia, kokie iššūkiai mūsų laukia ir būtent dėl to vertiname parlamento nuomonės. Aš labai kruopšiai pasižymėjau komiteto narių pastabas, mes tikrai į jas atsižvelgsime. Vakar mes lankėmės pas mūsų partnerius Ispanijoje ir susitiksime su Vokietijos pareigūnais atsakingais už vystimasi ir visų tų posėdžių susitikimų metu svarstysime, kaip restruktūrizuoti mūsų vykdomą darbą, kad būtų plačiau įtrauktos mažos ir vidutinės įmonės, kaip galima imtis ekonominių priemonių, kad būtų sprendžiami socialinės apsaugos klausimai. Taigi, jūsų pastabos tikrai mes į jas atsižvelgsime, kad mūsų bendradarbiavimas su Pietų Amerika pereitų į kitą kokybišką pakopą. Uh, from... Ačiū. Iš tiesų tai pats geriausias pristatymas, kurį mes nesnegirdėjome iš komisijos. Taigi labai įdomus pastebėjimai ir labai svarbia tema. Taigi Kas nors dar norite pasakyti? Ne, tai matau, Rikardą dabar suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau patikoti visiems, kurie dalyvavo šiuose diskusijose. Žinoma, kad daugelis gali pritarti tam, ką aš išdėščiau savo pranešime. Šis pranešimas yra mūsų bendro darbo ir pastangų rezultatas. Ir ne tik sekretariatas, ne, ne tik mūsų komitetas, ne tik jungtinių tautų institucijų atstovai bendradarbiavo rengdami šį pranešimą. Tai yra e, vis dėlto mūsų visų bendras rezultatas, pirmasis projektas, kuris e, atsirado kaip įvairių suinteresuotojų šalių bendro darbo rezultatas. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, kad jūs e, jautriai reaguojate į tuos argumentus, kurie yra iškeliami dėl vystumojo bendradarbiavimo Pietų Amerikoje. Šis regionas mums yra strategiškai labai svarbus. Todėl mums reikia plataus požiūrio ir strategijos. Kai kuriuose srityse mes galime, žinoma, mažinti tą finansavimą ir pagalbą Tačiau bet kokiu atveju mes neturime greitai atsisakyti vystomojo bendradarbiavimo. Turi būti palaipsniui, e, vy, e, vy, e, turi būti palaipsniui vykdomas toks, sakykime, mažinimas pagalbos, jeigu jo reikia, perėjimas į kitas rytis. Bendrasis finansavimas kai kuriuose valstybėse taip pat yra svarbus ir spręstinas klausimas. Iš esmės, norėčiau pritarti poniai Keller. Pritariu viskam praktiškai, ką jūs man pasakėte. Taip pat ir Gerensui norėčiau padėkoti už jo vertingas pastabas dėl bendrojo finansavimo. Aš norėčiau tris svarstymus pasakyti dėl komisijos pasisakymų. Iš esmės, saugumo situacija. Mes ją puikiai pažįstame, kas vyksta Pietų Amerikoje. Mes nesnei grįžome iš seminaro Meksikoje. Ir nesitiktinai šis seminaras vyko Meksikoje ir nesitiktinai mes sprendėme narkotikų prekybos klausimą. Žinoma, ten reikia labai daug nuveikti šioje srityje, ypač kovoje su organizuotu nusikalstumumu. Situacija ne tik Pietų Amerikoje, bet ir kitose valstybėse mane labai nustebino. Iš tikrųjų, Teisėjai saugos institucijos praktiškai Pietų Amerikoje nebendradarbiauja. Jos skirtingose valstybėse vykdo tik tai savo veiklą ir, sakykime, nekoordinuojamas bendras darbas e, tarp teisėjai saugos institucijų, tarp įvairių valstybių. Ir iš tiesų Pietų Amerikoje dar reikia daug, daug nuveikti. O kalbant apie bendradarbiavimą su Europą, aš manau, kad mes galime irgi dar daug nuveikti. Mūsų laukia nearti dirvonai. Yra daugybė aspektų, kurias norėčiau pabrėžti dėl bendradarbiavimo su Pietų Amerika. Žinoma, čia mums padės vis, visos suinteresuotosios šalis, renkant atitinkamą informaciją, įvertinant, kokios mūsų priemonės yra įgyvendinamos. Čia, žinoma, net metu galimybės, kad ir komisijos tarnybos prisidės prie šio darbo. Mes e, turime sukurti pavyzdinės programas, strategijas, e, kurios padėtų, sakykime, spręsti problemas e, Kolumbijoje, Ekvadore, Peru. Tačiau mes neturėtume priimti pernelik skubių sprendimų. visame regione dabar vyrauja didžiulis nestabilumas. Aš turiu menyje Pietų Ameriką. Matosi, kad makroekonomika ten yra pakankamai sveika, įvyksta ekonominis augimas, tačiau kai kuriuose valstybėse yra neišspręstų socialinių problemų, kurios yra tikrai didelės, kai kurios visuomenės grupės yra išstumiamas tarsi į visuomenės užrybį. Prisiminkime ir tas problemas, kurias minėjau dėl teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo. Toks bendradarbiavimas nevyksta. Ir mes matome, kad mūsų lėšos, kurias mes skiriame Pietų Amerikos valstybėms, jos padeda regionui. Tačiau manau, kad tomis lėšomis galima nuveikti daugiau su vietos suinteresuotų šalių ir institucijų pagalba. Kai kurios Pietų Amerikos valstybės yra pakankamai turtingos, jos gali padėti netgi kitoms skurdesnėms valstybėms. Dėl to mes ir kalbame apie Pietų Amerikos valstybių bendradarbiavimą tarpusavyje ir abipusę pagalbą. Tačiau bet kokiu atveju šie procesai yra pakankamai ilgalaikiai. Ir manau, kad pranešime tai atsispindi. Aš manau, kad mes turėtume, nepaisant finansų ir ekonominės krizės, mes turėtume teikti pagalbą ir nepalikti likimo valiai šio regiono. Ačiū dar kartą, aš pasistengsiu atsižvelgti į visas jūsų pastabas ir visas mintis, rengdamas savo pranešimą. Aš tikiuosi, kad iš tiesų pavyks atspindėti komiteto daugumos nuomonę. Ačiū. E, Dėkuoju, ponai Kortės Lastrui. Pasakysiu dar, kad po šios dienos diskusijos paaiškėjo, kad mes turėtume labai E, glaudžiai e, stebėti, kaip vyksta e, dėrybos dėl uh, E, vystamojo bendradarbiavimo priemonės tarybai mums reikėtų galbūt sutelkti grupę žmonių, kurie būtų atsakingi už tas e, darybas ir galbūt reikėtų labai e, glaudžiai bendradarbiauti su tai žmonėmis, kad būtų aiškiai užtikrinta, jog jūsų nustatyti prioritetai būtų priimti domen darybininkų, kai jie kalbėsi su taryba ir komisija dėl vystamojo bendradarbiavimo priemonės. Pakeitimai iki kovo 19 dienos, balsuosime 24-ąją. Dar techninis vienas dalykas. Vertime anglų kalboje ICD turėtų reikšti e, DCI. Kitas darbo tvarkės punktas - parlamentų vaidmuo siekiant užtikrinti veiksmų programos įgyvendinimą mažiausiai išsivyščiusioms šalims 2011-2020 e, metai. Turime galimybę pasikeisti nuomonėmis su tarp parlamentinės sąjungės e, atstovais. Norėčiau pakeisti poną Norą Babič, kuri e, pristatys e, Junktinių tautų konferenciją dėl mažiausiai svyščių šalių, ketvirtą konferenciją, kuri vyko pernai gegužės mėnesį. Mūsų komitetas taip pat buvo nusiuntęs delegaciją, e, buvo e, galbama. Pone Vavik šiuo metu yra atsakinga už programas pagal institucinių pajėgumų stiprinimo programą tarp parlamentinėje sąjungoje ir ji pakalbės apie tai, kaip klostosi reikalai besivystančiose šalyse. E, kaip žinia, ES šiuo metu siekia e, gilinti bendradarbiavimą su 48 mažiausiai išvyščiusiomis šalimis ir su labiausiai pažeidžiamomis bendruomenėmis tose šalyse. Žinome, kad tos šalys labai dažnai kenčia nuo įvairių sukretimų tiek e, kylančių šalies viduje, tiek užsienyje. E, nuo 81 metų e, tarptautinė bendruomenė įgyvendino keturias veiksmų programa, programas skirtas mažiausiai išsivyščiusiam šalims. Pernai vyko jungtinių tautų konferencija ir e, E, buvo mm, kalbama apie tai, kad visa jungtinių tautų sistema turėtų būti labai atsidavusi mm, siekiant rezultatų. Taip pat e, ši konferencija įvertino e, dešimtmečią Briuselio veiksmų programą ir patvirtino naują veiksmų planą. Siekiama į veiksmus įtraukti pilietinę visuomenę, privatų sektorių, 2001 metais e, vyko trečioji e, konferencija dėl mažiausiai išsivyščiusių šalių ir tuo metu buvo nutarta siekti įgyvendinti e, rezultatyvę partnerystę, ypač gero valdymo, geros valdysenos pajėgumų stiprimo srityse ir taip pat buvo E, e, dalyvauti, pasiryšta dalyvauti, renktis e, Stambulo konferencijai. Tarp parlamentinė sąjunga surengė susitikimą prieš Stambulo konferenciją ir tai buvo puikia galimybė pakalbėti apie parlamentų vaidmenį ir aptarti veiksmų programą 11-20 metams. Europos parlamentas turėtų visiškai įsitraukti į Stambulo pro, veiksmų programos įgyvendinimą ir e, priežiūrą. Dabar žodžius teiksiu poniai Norai Babik. Dėkui. Pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, man labai malonu atstovauti tarp parlamentiniai sąjungai, labai vertiname jūsų kvietimą ir galimybę pasikeisti nuomonėmis su jumis e, dėl e, parlamentų vaidmens e, gyventinant Stambulo veiksmų programą. Parlamentas prieš trejus metus pradėjo renktis ketvirtai konferencijai ir Tai buvo labai rimta konferencija, buvo manoma, kad e, parlamentarai galės pasisakyti. Prieš dešimt metų apie parlamentus dar nebuvo uh, kalbama, nebuvo manoma, kad jie labai svarbus įgyventant Briuselio įsipareigojimus. Tačiau viskas pasikeitė, mes pasiekėme savo tikslų ir veiksmų programoje kalbama apie parlamentų vaidmenį, e, plėtojant e, vystimosi planus, taip pat siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę. E, kadangi parlamentų nariai labai daug dirbo, E, namuose mes galėjome užsitikrinti šį rezultatą. Taigi mes dabar galime galvoti, kaip naujų siekti rezultatų mažiausiai išsivyščiusiuose šalyse. Reikia užtikrinti, kad e, visi būtų vertinami vienodai pagal teisės principus nepriklausomai nuo socialinės padėties, lyties ir kad visiems būtų sudaryta galimybė dalyvauti sprendimų prieimimo procese. E, vystimosi e, dalykai susiję ne tik su ekonomika, bet ir polit, e, politika. Mažiausiai išsivystusiuose šalyse gyvena 800 milijonų žmonių, taigi reikia nuspręsti, kas gali dalyvauti priimant sprendimus. Tai reiškia, kad sprendimų prieimimas šalių viduje, parlamentuose E, e, įvairiose tarptautinėse institucijose yra labai svarbus. E, dabar kokie mūsų laukia darbai mažiausiai išsivyščiusiuose šalyse, ar mes norime gyvendinti staigius pokyčius, pavyzdžiui, kaimo ekonomikoje. Reikėtų siekti suteikti moterims tokias pat teisės kaip ir vyrams, pavyzdžiui, įsigijant žemę ar pasimant paskolas, reikia siekti palengvinti jų padėti e, gaunant e, verslo leidimus. Taip pat reikėtų padaryti taip, kad būtų galima visiems naudotis šalių gamtiniais ištekliais ir kad nebūtų pardavinėjama žemė ir visi ištekliai užsienio turtingoms bendruojams. Ar mes norime, kad žmonės investuotų į savo verslą ir į savo vaikų švietimą ir nebijoti, kad viską, nebijant, kad viskas baigsis dėl to, kad kils naujas konfliktas. Reikia sustiprinti ir politinės institucijas. Tai reiškia, kad politinės partijos ir rinkimų sistemos turi būti sustiprintos. Taip pat ir parlamentai, kur galima suderinti skirtingus prieštaringus interesus ar geriausiai panaudojama užsienio pagalba, ar atsižvelgiama ją skirstant į e, žmonių poreikius. Reikia užtikrinti, kad visų, visa e, pagalba būtų prižiūrima, jos skirstimas prižiūrima parlamentų. Nes nenorime e, atsisakyti ekonomikos iššūkių. Ekonominės problemos yra susijusios su platesniais dalykais, tokiais kaip atstovavimas, įtrauktis ir atskaitomybė Ir e, labai dažnai, dažniausiai reikia žiūrėti į parlamentų vaidmenį, kai kalbama apie vyriausybių atsakomybę. E, valdysena taip pat yra susijusi su parlamento e, pareiškimu, kurį pateikė tarp parlamentinės sąjungos nariai e, Stambulo ketvirtai konferencijai. E, ten kalbama, kad visi parlamentai tiek mažiausiai išsivyščiusiuose, tiek kitose šalyse turėtų peržiūrėti savo institucinius procesus, kad būtų galima supaprastinti e, įvairius įsipareigojimus susijusius su politikos e, sprendimų prieimimu visais lygmenėmis. E, labai aiškiai pareiškime kalbama, kad reikia sutelkti visus vidinius išteklius šalies viduje, o uh, užsienio partnerės galėtų prisidėti uh, skatindamos investicijas į tas šalis. Uh, mes taip pat suprantame, kad ne viskas dar yra padaryta, bet bent jau turime pagrindą dirbti į e, ateityje. Mes turime galvoti apie nacionalinės plėtros strategijas ir apie tai, kaip įtraukti, kaip galima daugiau dalyvių į sprendimų prieimimą pačioje politinio proceso dalyje. Mes pernai e, pradėjome gyventinti vieną projektą, kuris yra skirtas konkrečiai parlamentams. E, ir e, mes labai glaučiai dirbame su vyriausiosios įgaliotinės e, tarnybai gyvendami šį projektą. Mūsų planas skirtas supaprastinti e, parlamentų veiklą, taip pat reikia užtikrinti, kad, kad parlamentai galėtų visi parlamentai žinotų, kokie yra Stambulo veiksmų programos e, punktai ir galėtų jais vadovautis. Taip pat e, mūsų projekto ilgalaikis tikslas yra užtikrinti didesnį informuotumą, užtikrinti, kad parlamentai būtų e, integruoti, suvoktų apie įvairius galimus požiūrius kuriuos galima pritaikyti parlamentų veikloje. Projekto tikslas e, yra sus, e, sukurti tvarę sistemą ir padėti tiek mažiausiai išsivyščiusiams šalims, tiek kitoms šalims rasti lengviausią veikimo būdą, atitinkamus e, mechanizmus ir struktūras sukurti. Mes taip pat norime sukurti kontaktinių punktų parlamentų tinklą ypač įgyventinant Stambulo veiksmų programą. Vienas iš mūsų svarbiausių uždavinių būtų dirbti su kolegomis iš parlamentų ir stiprinti institucinius paėgumus, pirmiausiai parlamentų komitetus, kad būtų galima įtraukti Stambulo e, planus į biudžeto formavimo procesą ir panašiai. E, reikia e, dar patvirtinti aišku veiksmų planą, kuris e, aiškiai parodytų, kaip mes norime toliau gyvendinti Stambulo veiksmų planą. Parlamentai, kurie dalyvavo Stambulo forume praeitą gegužę, patvirtino atitinkamus dokumentus, kuriuos mes taip pat ir jums pateikėme. Aš norėčiau dabar Jums pristatyti pagrindinę veiklą pagal projektus. E, labai detaliai nekalbėsiu apie tai, vėliau galėsiu pateikti informacijos. Mes e, siekiame, kad parlamentai daugiau žinotų apie Stambulo tikslus ir norime sukurti priemonės, kad galėtų parlamentarai jomis pasinaudoti. Praeitų metų spalio mėnesį vyko konferencija po Stambulo konferencijos, kad parlamentarai galėtų geriau susipažinti su Stambulo tikslais ir pristatyti juos savo nacionaliniams parlamentams. Mes taip pat spalį pasinaudojame progą ir pasiūlėme gairias e, parlamentams dėl Stambulo veiksmų Horizon programos suplanavimo. E, ten kalbama apie atitinkamas parlamento struktūras e, e, ir komitetus. Taip pat kalbama apie tai, kad parlamentai turėtų pagalvoti, kokią formą darbo pasirinkti ir tai leistų mums geriau paskui sekti, kaip įgyvendinami Stambulo tikslai. Taip pat kalbame apie tvarę veiklą nacionalinių parlamentų. Sakome, kad parlamentai turėtų e, pritaikyti tam tikrus mechanizmus, kurie leistų nuolatos sekti pasiektą pažymą. Taip pat sakoma, kad jie apskritai prisidės prie nacionalinės vystimo darbo tvarkės įgyvendinimo savo šalyse. E, mes. E, E, sieksime e, stebėti tarp parlamentinę asamblėją, e, sąjunga sieks se, sekti veiklą, kaip įgyventinami parlament, parlamentų, kaip įgyvenami planai. Atskiruose valstybėse narėse mes taip pat remsime partnerius regioninių ir valstybių lygmenių per įvairias ekonominės atstovybės. E, ir e, su kitomis bendradarbiausime organizacijomis, kurios sieks įgyvendinti Stambulo e, veiksmų programą. Taip pat e, glaučiai dirbame su vyriausiojo įgaliotinio mažiausiai įsivysiusiams šalims tarnyba. Buvo per pastarąjį dešimtmetį sukurti glaudus ryšiai gyvendinant veiksmų programą ir politinę deklaraciją, kurioje kalbama apie parlamentų vaidmenį, ko anksčiau e, prieš gerą dešimtmetį nebuvo. Parlamentai tiek, išsivyš... tiek mažiausiai išsivyščiusi, tiek kitose šalyse turėtų glaučiau bendradarbiauti ne tik regione, subregionuose, bet ir globaliniu mastu. Uh, E, ne, mažiausiai išsivyščiuose šalyse veikia dabar tam tikri kontaktiniai punktai ministrams, taip pat pagal jungtinių tautų sistemą. Mes e, tarp parlamentinės sąjungoje siekėme sukurti parlamentų kontaktinius E, punktus, kad būtų galima reguliariai susitikti ir kalbėti apie tai, kaip įgyvendama Stambulo veiksmų programa pasikeisti patirtimi. Taip pat siekiama užtikrinti bendradarbiavimą su pilietinė visuomenė, jungtinėmis tautomis, kad būtų galima geriau informuoti gyventojus apie tai, ką veikia mažiausiai išsivyščiusių šalių parlamentai, nes dažnai e, gyventojai pakankamai nežino. Uh, Man atrodo, kad uh, mažiausiai išsivyščiusiam šalims ši veikla labai svarbi, nes uh, mes iš tikrųjų galime daug ko pasiekti. Prieš dešimt metų beveik niekas nekalbėjo apie parlamento vaidmenį uh, jungtinėse tautose konferencijos. Šiandieną, šiandieną matome labai uh, pozityvius pokyčius. Ačiū presentation. Um, I, I... Ačiū už pasisakymą. Aš kaip pirmininkas noriu pasakyti, nežinau, ar ponia Babič žino, kad Europos parlamente yra idėjų generavimo centras, kuris vadinasi OPPD, kuriam vadovauja kolega Disrusrap ir nematau ne vieno asmens iš LPPD atvykusio į šį posėdį, nors jie atstovai turėtų būti tiesiog. Manyčiau, kad jūs, ponia Babiš, turėsite, turėtumėte susitiekti, susisiekti su tos grupės nariais. Ar jūs bendradarbiaujate? Ne. Šiuo konkrečiu klausimu nebendradarbiaujame, bet OPPD nariais mes susitiksime, nes ketiname kalbėtis kiek kitais klausimais. Kągi, ačiū. Dabar ponas Kandnariai. Karčmarek. Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū už pranešimą, tikrai buvo labai įdomus pranešimas Ir e, jūs kalbėjote apie tai, kaip parlamentai, nacionaliniai parlamentai galėtų įsitraukti į bendrą veiklą, kaip skatinti tą tarp parlamentinę sąjungą. Dabar, kai kalbame apie e, mažiausiai išsivyščiusias šalis, e, tarp parlamentinė sąjunga vykdo labai plačią veiklą. A, Lenkija e, palaiko ryšius per dvi šalės grupės su tokiomis šalimis ir apklausti turėtų būti e, parlamentarai Lenkijoje E, ar jie iš tikrųjų žino apie tas mažiausiai išsivyščius šalis ir tokią bendradarbiavimo galimybę. Manau, kad dauguma, jeigu būtų apklausti, atsakytų, kad e, jie nežino. E, ir Lenkija labai nedaug skiria oficialiosios vystomosios pagalbos. Tik tai 4 procentus ir e, žinome, kad egzistuoja tūkstantmečio vystimosi tikslais ir e, galbūt būtų galima e, ateityje padidinti procentą oficialiosios vystamosios pagalbos ir reikėtų apie tai kalbėti su parlamentarais ir didinti jų taip pat informuotumą apie šios dalykus. Pone Keller. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už pristatymą. Reikia mums pagalvoti, ką mes galėtume padaryti gyvendindami, prisidėdami prie Stambulo veiksmų programos įgyvendinimo, bet mes, mūsų parlamentas nebejotinai patiria ir tam tikrus apribojimus, pavyzdžiui, kiek lėšų mes galime skirti bendradarbiavimui ir atsižvelgiant į lėšas, jų sumas, tai panašu, kad mes didesnių darbų nenuveiksime. Bet jūs iškelite porą labai įdomių dalykų. Pirmiausia, tai yra politikos formavimas atsižvelgiant į vystimosi tikslus. Aš manau, kad šioje srityje mes tikrai galėtume a, suvaidinti savo vaidmenį, pavyzdžiui, formuojant žemės ūkio, žuvininkystės politikas. Mes galime užtikrinti, kad bent jau šių sričių politikos a, būtų suderintos su Stambulo veiksmų programos punktais. Ir pirmiausiai tai galime daryti dirbdami čia, mūsų komitete, bet taip pat ir pasitelkdami į pagalbą ir kitus parlamento komitetus, tam, kad mažiausiai įsivyšusios šalis a, būtų remiamos atsižvelgiant į tūkstantmečio plėtros planus. Ir manau, kad apie tai esame kalbėję praeitėje, bet manau, kad šiuo metu tikrai turėtume a, šią sritį paversti vienu iš mūsų prioritetų. Dabar dėl kontrolės. Įdomu, kaip komisija elgesi. Aš suprantu, kad Stambulo veiksmų programa tai jau yra tas rytis, kurie turėtų veikti nacionaliniai parlamentai. Bet manau, kad gal komisija galėtų prisidėti, nes tai būtų svarbu, pavyzdžiui, atsižvelgiant į um, veiksmingumo programą, kurią šių metų viduryje mes analizuosime atsižvelgdami į tai, kiek, ofi, kiek veiksminga yra mūsų parama. Būtina atsižvelgti į Stambulo veiksmų programą ir užtikrinti, kad tai, ką mes žadame, bus um, įgyvendinta. Žinau, kad ne visada lengva tai padaryti. Ne, neįmanoma būti vienu metu skirtingose vietose ir užsimti skirtingais darbais. Bet aš manau, kad du jūsų paminėti dalykai - politikos formavimas ir pagalba yra tarpusavyje susiję ir jeigu mes teisingai panaudosime tas priemonės, galėsime pasiekti bent jau dalyje savo tikslų. Ačiū, pana Keller. Kas dar nori pasisakyti? Ponas Katalant, komisija. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti labai įdomiu pranešimu, kurį padarė tarp parlamentinės asamblėjos atstovė. Mes taip pat stengiamės informuoti nacionalinius parlamentus apie Stambulo veiksmų programą ir jos tikslų įgyvendinimą. ES, kaip jūs žinote, yra įsipareigojusi padėti mažiausiai įsivyšysioms šalims ir mes to įsipareigojimo neatsisakome, tvirtai jo laikomės. Turime padėti šioms valstybėms pasiekti ambicingų tikslų nustatytų Stambulo veiksmų programoje. Svarbiausia, kad būtų tenkinami klasifikavimo kriterijai mažiausiai įsivyšysių šalių ir panaudoti jie iki 20 metų. Dar vienas dalykas tai tų šalių vyriausybės atsakomybės stiprinimas. Tos šalis taip pat turi tapti aktyviomis partnerėmis ir aktyviai bendradarbiauti. Manau, kad geriausiai būtų stengiantis įgyvendinti Stambulo veiksmų programą, ją įgyvendinti atsižvelgiant į sąjungos ir taip pat dvi šalias pagalbos mažiausiai įsivyšysioms šalims programams mes nuolatos informuojame Europos parlamentą apie veiksmus, kurių imamės. Ačiū. Tuoj suteiksiu žodį ponui G. Mitchell. Gary Mitchell. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū už pranešimą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną tokį gal ir nesvarbu klausimą, bet aš manau yra labai svarbu, kad susitiktume su kitų valstybių, ypač mažiausiai įsivyščiusių valstybių nacionalinių parlamentų atstovais. Nes būtent kai vyksta tokie susitikimai, mes išsiaiškiname, kad mūsų kolegos iš kitų šalių paprasčiausiai neturi informacijos, ypač opozicijos atstovai. Dar vienas dalykas, kad labai neblogai būtų parengti bendrą ataskaitą kartu su, pavyzdžiui, tų šalių atstovais, bet e, kaip kad parodė darbo su AKR valstybėmis praktika, to šalis nesupranta, kaip reikia dirbti, kol mes pas juos neapsilankome, su jais nesusitinkame ir nepasikalbame. Taigi, aš manau, reikia iš esmės stiprinti ryšius. Bet, aišku, neįmanoma visą laiką keliauti. Kitas dalykas - rajonai, į kuriuos mes turėtume, regionai, į kuriuos mes turėtume vykti, nelabai patra, patrauklus. Mes vykstame į Čunką, į Kinsasą, bet yra ir kitų vietovių. Ir aš manau pati tarp parlamentinių susitikimų idėja yra tikrai labai gera. Reikalinga lankytis tose šalise, kurios labiausiai kenčia nuo skurdo, tada mes geriau suprantame jų problemas. Aš, pavyzdžiui, neišnaudojau man skirto biudžeto kelionams, galima būtų panaudoti, tačiau tikrai labai norėčiau apsilankyti tose pasaulio dalise, kuriuose galėčiau ko pasimokyti, susipažinti su tikrove. Pavyzdžiui, moterų padėtimi, kaip, apie kurią buvo kalbėta. Todėl, manyčiau, mes turėtume būti aktyvesni, atsižvelgdami į švietėjišką elementą informavimo elementą, nes e, toks pasikeitimas informacija tikrai yra naudingas. Ačiū. Tikrai manau, kad toks darbas būtų labai svarbus. Aš, pavyzdžiui, lankiausi Afganistano parlamente ir Afganistane vieno parlamento nario padėjėją mokiau kalbos. Tai yra bent jau tas nedidelis dalykas, kurį mes tikrai galime atlikti. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau išdėstyti bent jau dalies komiteto narių požiūrį. Tarp parlamentinis bendradarbiavimas, aš manau, yra tas rytis, kurią peržiūrėti turime ir įvertinti turime nuolatos būtina nuolatos gauti informaciją apie atliekamą tarp parlamentinių lygių darbą, tam, kad įsiaiškintume, kokiai šaliai suteikta mažiau pagalbos, kokio šalių atveju nėra pasiekta rezultatų. Tai būtina, kad matytume įžvalgas. Ir aš manau, bendradarbiavimas su ta parlamente asamblėje yra būtinas dabar dėl apsilankimų vietoje. Manau, kad galime bendrai planuoti tokius apsilankimus. Ir tikrai tokie vizitai turėtų tapti mūsų komiteto darbo prioritetu, nes tokiu būdu mes galime užtikrinti nuolatinį ryšį su ta parlamentinė asamblėje, gauti naujausią informaciją. Pirmininkas, na, jeigu jūs leisite, tai kalbant apie ACP parlamentinę asamblėją, turiu pasakyti, kad tai turėtų būti ne ambasadoriai, o būtent parlamentai, kurie, parlamento nariai, kurie bendradarbiauja su mumis. Reikėtų renkti seminarus, dar turėti darbo grupės, kurios bendrai spręstų tarp parlamentinius klausimus. Ne įsivaizduotų, kad sprendžia, bet tai turėtų būti labai rimti posėdžiai, kuriuose rengiami planai ir atliekama išsami analizė. Galbūt e, reikės inicijuoti tokį dalyką. Kas dar nori pasisakyti, klausė pirmininkas. Kągi, ačiū ponia Babik už e, puikų pranešimą. Ar jūs norėtumėte apibendrinti? Ačiū, panė pirmininkė. Taip pat norėčiau patikoti visiems komiteto nariams už tai, kad mes šiltai sutikote ir kad e, teigiamai reagavote į mano pranešimą. Taip pat kokiu atveju mane maloniai nuteikia. Iš esmės, tarpalamentinė sąjunga iš tikrųjų yra pakankamai maža asociacija. Pas mus e, dalyvauja nedaug parlamentarų ir nedaug parlamentų. Ir kaip ponas e, Kešmarikas iškėlė mintį, kad reikia skleisti informaciją. Žinoma, mes skleidžiame informaciją apie vienas e, kitų parlamentus. Tam yra tam tikri susitikimai, e, tačiau bet kokiu atveju atvyksta tik tai keli delegatai iš vienos valstybės. Aš sutinku su jumis, e, kad e, reikia mažiausiai išvyščiusių šalių klausimą įtraukti į visas darbo atvarkės ir kelti jį nuolat. Labai svarbu, kad, kad greitai įsipareigoja tos mažiausiai išvyščiusios šalis, tačiau jos pasiekia menkų rezultatų ir nėra tų rezultatų siekimo kontrolės. Uh, Taigi, a, a, aš manau, kad a, e, mes turėtume e, sukurti tam tikrus kontaktinius punktus a, e, mažiausiai išsivysių šalių parlamentuose ir nuolat bendradarbiauti. Tai yra mums iššūkis ir mūsų užduotis. Pone Keller, man labai patiko jūsų požiūris. Iš esmės, mes irgi sutinkame su to, kad parlamentas turėtų prisidėti prie E, vystoma prie vystimo politikas e, plėtojimo. O dabar dėl peržiūros ir dėl e, kontrolės aš iš esmės žinau, kad jūs susitikote vakar su ponė Ešton ir ji pasakė, kad kartais parlamentai jų požiūris nėra taip rimtai traktuojamas, nelabai atsižvelgiamai parlamento požiūrį. O dabar įsivaizduokite, kaip jaučiasi mažiausiai išvysių šalių par parlamentai, nes atrodo tarsi jų nuomonė niekam ir neįdomi. O dabar dėl pajėgumų trūkumo. Pone Mičelai, jūs kalbėjote apie pajėgumų trūkumą. Ypač mažiausiai išsivyščiusios šalyse trūksta pajėgumų. Ir dėl to labai sunku e, jiems dirbti, tiems parlamentams tose šalyse. Ir trūksta žmonių, trūksta apmokytų žmonių. Ir e, Sierra Leonės e, e, parlamente 124 parlamentarai ir tik tai e, apie 10 žmonių e, sekretorite atlieka patį svarbiausią darbą. Jie padeda parlamentarams, jie teikia e, visas administracinės paslaugas ir iš esmės jie negali uh, užmėgsti tarp parlamentinių ryšių arba tarptautinių ryšių, jie netgi negauna reikiamos informacijos, jų neužtenka. Panas Kurtesas Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą. Tai man labai malonu, kad mes bendradarbiavame su vystimasi komitetu. Mes taip pat bendradarbiavame, rengdami susitikimus, spręsdami priekybos klausimus su, su priekybos organizacijomis, verslo organizacijomis. Ir mūsų parlamentai kaip tik bendradarbiauja tarpusavyje ir sprendžia iškilusius klausimus. Taigi ačiū už tai, kad pakvietėte mane ir e, suteikėte galimybę pasikeisti nuomonėmis su jumis. Iš tikrųjų, man buvo labai įdomu čia dalyvauti ir manau, kad šis e, mūsų bendradarbiavimas toliau tęsis. Ačiū, ponia Babi. E, Tohos raundas, manau, turėtų būti skirtas vystimosi tikslais. Aš manau, kad mes ten spręsime ir vystimosi klausimus, tai būtent ir prekybos suvaržymus spręsime, tai būtent jų klausimus. Dabar periname prie labai svarbus klausimo. Tokio svarbus klausimo, kad e, iš esmės e, norėčiau suteikti jam daugiau negu kelias minutės. Tai yra ES vystimos politikos poveikio didinimasis. Mes e, pirmą kartą diskutuosime dėl šio klausimo. Ir panas Šarlis Gorinsas labai autoritetingai ir sumaniai vadovauja šiam procesui. Taigi mes aptarsime, kągi mes galvojame apie ateities vystimosi politiką. Aš žinau, kad Bernaras Petitas, komisijos tarnybų atstovas, jisai pasakė, kad jeigu jūs norite pradėti procesą, kad būtent mes tokiu atveju turime atsižvelgti daugiau į pokyčių darbo atvarkę ir įtraukti ją į vysimos politikos E, keitimą ir būtent atsižvelgti į tam tikrus į, į e, e, vystamo bendradarbiavimo instrumentus daugmetinėje finansinėje perspektyvoje. Taigi, būtent mes remsimės šiuo pranešimu, kuris, kurio projektas bus pristatytas kitame komiteto posėdėje. Taigi, čia jums žodis. Merci, cher président. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Kalbame apie e, pokyčių darbo tvarkę. ES vystamosios politikos ateitį, iš tikrųjų reikia galvoti, kas pasikeitė, suvokti. E, pasikeitė e, labiau, at, pasikeitė tam tikri dalykai, atsirado daugiau, at, labiau atviros sienos, kai kas labiau užsivėrė. Taip pat pasikeitė tarptautinės priekybos mastai. Tarptinė prekyba yra turto sukūrimo šaltinis pasauliniu mastu. Aš neturiu dabar duomenų, e, bet manau, kad 20 milijardų e, dolerių nuo 1990 metų tiek buvo sukurta BVP tokios vertės dėl tarptautinės prekybos. Bet e, šis turtas yra labai prastai paskirstytas. Kitas dalykas, kas pasikeitė, E, tai e, santykiai pasikeitė tarp šalių, e, pavyzdžiui, Latino Amerikoje atsiranda atotrukis tarp tur, turtingų, neturtingų gyventojų, pavyzdžiui, tarp valstybių, galbūt atotrukis sumažėjo, bet tarp turtingų, neturtingų gyventojų atotrukis viduj, valstybių viduje padidėjo. Uh, Kitas dalykas yra e, gimstamumas pasauliniu mastu, jo pokyčiai. 6-7 e, e, milijardai žmonių gyvens po 10 metų ir dar po, po kelių dešimtmečių jau bus 9 milijardai gyventojų. Matome, kad e, gyventojų didėjimas kelia naujų problemų ir apie tai reikės kalbėti. Ir reikės kalbėti apie tai ateinančius dešimtmečius. Kitas pokyčių dalykas - gamta. Atsiranda e, sisteminė rizika. Bankai e, E, daug bankų bankrutavo, iš to kilo krizė pasaulinė, kurios mastai seniai nematyti, prasidėjo viskas 2008 metais su Lehman Brothers žlugimu, o dabar matome, kad krizė palėtė visas e, visuomenės e, dalis, elementus, socialinę sritį, valstybių veiklą, biudžetus ir taip pat kai kur net demokratinę sistemą. Kitas dalykas yra E, iš to, kas pasikeitė, bet į blogąją pusę taip pat, tai yra pasaulio reikalų tvarkymas. Didysis dvidešimtukas veikia, tai nauja struktūra, kartais tai yra įtraukiamojo pobūdžio grupė, kartais e, kaip tik ribojančio, e, nes 80 procentų gyventojų neatstovaujami yra šioje organizacijoje, šioje grupėje. Ir uh, E, jie negali dalyvauti veiksmingai perskirstant e, bendrai vidaus produktą. Tai yra e, didelė problema. Kitas dalykas, kuris man atrodo yra svarbus, nors pasiekta nemažai pažangos, pavyzdžiui, galim, prieigoje, gaunant galimybėje naudotis vaistais, daugiau žmonių gali jais pasinaudoti, bet mes E, antivirusiniais, antiretrovirusiniais vaistais gali naudotis 12 e, e, milijonų žmonių, bet taip pat išlieka problemos dėl živ AIDS sergančių žmonių. ES išorės veiksmų taryba ir kartu su komisija ar atskirai ne visuomet labai aiškiai pasidalyjusi užduo, užduotimis, neaišku, kas už ką sakingas, bet šiaip dokumentas pateiktas yra e, labai neblogas, yra tam tikrų pokyčių. Ir reikia, kad mes tikrai užsibrieštume gerus iššūkius ir e, tikslus ir juos. Uh, jų siektume, kad spręstume išu, e, problemas, iššūkius iškilusius besivystančiose šalise. Reikia pagalvoti apie atskirus e, tris sektorius ir ES galėtų veikti kaip pagrindinė veikėja e, tose sityse ir galėtų bendradarbiauti su nacionaliniais veikėjais ir tos iššūkius ir problemas spręsti. Kitas dalykas - žmogaus teisės, e, jų reikšmė pasiūlyme komisijos yra e, labai išryškinta. Reikia kalbėti apie dinamišką požiūrį, kuris atsižvelgtų į pokyčius. Reikia iš naujo pasižiūrėti į jau egzistuojančias um, taisyklės, principus. Mes E, turime imtis e, politikos, e, smulkių žingsnių politikos ir pagalvoti apie tai, kai buvo dirbama prieš porą dešimtmečių, mes turėtume galvoti, kaip plėtoti ES išorės politiką šioje srityje. Socialinė įtrauktis Maždaug 20 procentų, bent jau 20 procentų ES pagalbos turėtų būti tam skiriama. E, e, išorės veiksmų tarnyba, komisija, jos atstovai sako, kad reikėtų skirti būtent mažiausiai 20 procentų pagalbos, bet e, išlieka komisija uh, atvira, sakoma, mažiausiai 10 procentų, bet tas procentas gali būti ir didesnis. Taigi diskusijos dėl to gali vykti. Ir dar pasakysiu, kad man labai įdomus yra skyrius dėl įtraukiamojo pobūdžio augimo. Labai gerai parengtas e, atitinkamas skyrius nuostatų. Man labai svarbu yra E, kad būtų užtikrintas vystoma bendradarbiavimo politikoje vientisas požiūris, kad būtų galima pirmiausiai atsižvelgti į vargingiausių gyventojų situaciją. E, taip pat e, aš suprantu, kad tas skyrius, kuriame kalbama apie įtraukiamą į augimą ir apie pirmiausiai skirtas visuomenės e, plėtoti ir galbūt reikėtų dar detaliau aptarti šį principą. Aš pateikčiau tam tikrų pasiūlymų. Reikia galvoti apie priemonės, kurios leistų mums pasiekti atitinkamų tikslų. E, Kitas dalykas - priemonės skirtos saugumui užtikrinti. Reikia atsižvelgti ir į kitus aspektus, ne tik į vystomą į bendradarbiavimą. Tai yra labai gerai, bet reikėtų ypatingus atskirus aspektus surašyti pagal svarbą, nustatyti tam tikrą hierarchiją. Ir e, labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į e, labiausiai pažeidžiamus gyventojus. Tai yra susiję su žmogaus teisėmis, su laisvėmis. Jeigu neužtikrinamos teisės, jeigu žmogus neturės stogo virš galvos, tai jis neturės daug galimybių pasirinkti ir tai reiškia, jis neturės jokių teisių. Jeigu norime ką nors e, pasiekti žmogaus teisų srityje, tai mes pirmiausiai turime galvoti apie tai, kaip mažinti skurdą. Ir dėl to aš sakiau, kad reikia daugiausiai galvoti apie kovą su skurdu, tai turėtų būti e, prioritetas numeris vienas. rezultato aptarimas ES e, mastu, tai yra labai įdomu. Dabar turime 28 veikėjus. Aš e, žinau iš patirties, kad valstybės narės ir komisija nepankamai, jeigu gerai koordinuos veiksmus, tai atsiranda dvigubo finansavimo problemos E, veiklos dubliavimas ir e, buvo kalbama prieš kurį laiką apie konkrečią priemonę e, dėl kurios gyvenimo iškilo problemų. Man atrodo, kad mes turime pirmiausiai paskelbti projektus, programas, o paskui galvoti apie rezultatus, kurie yra labai svarbus vystimosi srityje. E, jūs e, skaitėte komisijos pasiūlymą ir aš pats dar pateiksiu keletą pasiūlymų E, mano pranešimas yra susijęs su Kačmariko pranešimu dėl biudžeto, kuriame e, yra labai daug įvairių elementų. Mes bandome koncentruotis ties keletų prioritetų ir nustatyti hierarchiją tų prioritetų. Man atrodo, kad svarbiausia, kaip galima e, greičiau išspręsti tam tikras problemas reikia galvoti, kokius elementus reikėtų pa, geriau apibriežti, e, kurie yra svarbiausi per, ateinantį, per ateinančius metus. Ir aš norėčiau, kad jūs e, taip pat artumėte savo nuomonę apie šios prioritetus. Tai, ką aš sakau, nėra visiškai gerai struktūrizuota. E, kolegos galės pareikšti savo nuomonę, bet aš savo pasiūlymą E, noriu pirmiausiai padaryti pastebėjimą, kad turime galvoti apie visus veikėjus, e, veikiančius vystimosi srityje. Nei vienas nėra toblas, tačiau Europa galbūt veikia geriau negu kiti. Mes turime sukaupę nepaprastai daug e, žinių, patirties ir turime pademonstruoti tas žinias Per diskusiją su Ledi Aštin aš jai pateikiau savo nuomonę ir ji e, man atsakė, kad e, visos problemos, kurias paminėjau savo pastabose, yra svarbios ir jai. Mes dirbame toliau, bandome sistemą tobulinti. Dabar turėtume e, baigti tą sistemą kurti ir turėtume pagalvoti, kaip atrodys namas, kurį pastatysime, kai baigsi statybą. Norėčiau, kad tas dalykas būtų labiau paaiškintas. Nes kol kas mes e, tik tai spėliojame. Kai kas yra šiek tiek nusivylęs dėl kai kurių dalykų, kai kas e, nekalba apie tam tikrus aktualius dalykus. Todėl man um, e, norėtųsi sutikti uždarame posėdėje, kad visi galėtų aiškiai pasakyti, kokios problemos jiems aktualios, kokios yra uh, svarbiausios Europos architektūros problemos. Turėtume turėti galimybę pasakyti tokius dalykus mūsų komitete. Ir kiekvienas turėtų turėti galimybę atvirai išreikšti savo nuomonę. Manau, kad išorės veiksmų tarnyba, parlamentas ir taryba turėtų susirinkti tokį posėdį. E, tarybos e, dabar nėra E, taryba sutinka kas pusmetį trims valandoms, gal trys ar du ministrai dalyvauja posėdėje ir tai yra valstybių narių dialogas. Tai kaip mes galime galvoti apie vientisą politiką e, vystimosi politikos srityje, kur yra 28 veikėjai. E, toliau e, skurdo e, problemos sprendimas. Mes turime pasiekti europinio lygio konsensusą. E, tiksliau, mes turime e, konsensusą, kurį pasirašė parlamentas, komisija ir taryba ir mes turime visi veikti pagal tą konsensusą. Reikėtų, kad būtų labai aiški struktūra nustatyta pagal kurią turėtume dirbti. Ir aš esu e, tikras, kad Europos konsensusas dėl vystimosi išliks e, ir kad mes galėsime pagal jį dirbti. E, ir kad mes turėtume turėti galimybę susitikti ir dirbti su taryba, nes e, tai yra būtina. Kitas dalykas. Dokumente kalbama apie tai, kad ES turi labai ambicingus tikslus vis vystimosi politikos sityje, tai labai gerai. Ir aš tikiuosi, kad tos ambicijos atsispindės visuose forumuose, visuose pareiškimuose susijusiuose su e, vystimusi visame pasaulyje. Ir aš e, tikiuosi, kad ES, kuri yra didžiausia e, donore, sutelks partnerius, kad galėtų aptarti šį delikatų e, laipsniško paramos nutraukimo aspektą. E, Pavyzdžiui, yra kai kurių šalių, kuriuom šiandien nebereikia pagalbos, kurios netgi gali paskolinti, e, kaip kad mm, Kinija JAV 130 milijardų milijardų, pavyzdžiui, jungtinėms valstijams. Taigi reikia e, kalbėti apie tas šalis. E, reikia kalbėti tarptautinėje konferencijoje apie šį dalyką. Reikia kalbėti apie e, partnerių atsakomybę, e, partnerių, kurie yra užsitikrinę tam tikrą turtą. Toliau selektyvumas. Tai yra e, dokumento pagrindinė mintis. Aš pritariu tam, ką pasakė komisija šiame dokumente, bet uh, reikia labai atsargiai ir pedagogiškai šį klausimą daryti, reikia galvoti apie partnerystės, bet tai galbūt reikėtų numatyti ir tam tikrą laiką, per kurį viską galima gyvendinti. Nežinau, kodėl neišlaikytas vienas dalykas, e, kuris yra susijęs su gimstamumu. Aš žinau, kad tai yra tokia jautri tema, bet reikėtų šį klausimą kelti atsižvelgiant į, į kiekvieno e, susirūpinimą. Manau, kad strateginiai partneriai dirba puikų darbą, e, ypač jungtinių tautų atitinkamas gyventojų e, fondas, nors JAV vienu metu boikotavo šios e, organizacijos veiklą. Iškilo problemų dėl abortų skatinimo Kinijoje E, būtent tokie dalykai vyko ir jungtinių tautų fondas e, tuo metu, kai vyko ta politika ir problemos e, su Kinija, negavo finansavimo iš Junktinių Amerikos valstijų. Ir turime labai atidžiai rinktis partnerius, ieškodami sprendimų šioje srityje. Ketvirtas pasiūlymas E, susijęs su skaičiai, su lėšomis, su tuo, kaip e, lėšos e, naudojamos, kaip skaidrėjos naudojamos. Pagal DAK taisyklės vystomai pagalbai reikėtų taikyti skirtingą traktavimą skolai, kurią sukūrė e, diktatoriai ir skolą, kuri atsirado siekiant padėti žmonėms. Jeigu e, diktatoriai naudojasi pinigais, tai mano nuomonė neteisingai tos lėšos buvo panaudojamos ir neteisingai atspindėtos biudžetuose. E, matome, kad vystamosios pagalbos mastai didėja, bet ne visuomet labai teisingai atsispindi tos pagalbos panaudojimas. E, sąlygų taikymas, aš jau apie tai kalbėjau kalbėdamas apie žmogaus teisės. Manau, kad reikėtų labai atsargiai e, žiūrėti į šį dalyką, Reikia pasirinkti gerą atspirties tašką, žinoti, kur mes norime eiti, kiek galėsime investuoti pagal atitinkamą partnerystę, turime būti labai e, nuoširdus atviri, e, galvodami apie norimus rezultatus. Taip reikės e, susitarti dėl šio dalyko ir reikia galvoti, ar nekelsime klausimų jokių, jokių sąlygų, ar kelsime tam tikras, nustatysime tam tikras sąlygas. Reikėtų, kad susitelktų geriausi specialistai, kur, tie, kurie yra labai patyrę e, šioje srityje, kurie galėtų tarptautinės diplomatijos srityje e, apžvelgti jau, jautriausius dalykus. Ir taip pat reikia nepamiršti, kad visi veikėjai turėtų papildyti e, vieni kitų veiksmus. Tokie yra mano pradiniai pastebėjimai. Aš e, noriu žinoti, kaip viskas vyksta vietoje, kai šalis e, su pietų partnerė bendradarbiauja, ar e, reikia pakviesti komisijos. E, atstovus e, ir kitas valstybės narės, ar reikia tik tai pabaigoje viską kartu aptarti, e, paskelbti internete rezultatus. Man atrodo, kad jau pradžioje reikia galvoti, ap, paskelbti apie projektus. Ir taip pat reikia galvoti, kaip įtraukti kitus institucinius partnerius ar mm, dvišalių pagrindų iš e, kitų valstybių. E, jūs e, tokias programas komisijos atstovai gyvenate kasdien, kaip visa tai jūsų nuomonė turėtų vykti. Norėčiau baigti pateikdamas keletą E, išvadų. Tas dokumentas, kuris yra pateiktas, e, yra labai pozityvus. E, taip pat noriu pasakyti, kad mes turime ir ES pakeisti požiūrį į bendradarbiavimą E, mes turime siekti ambicingų tikslų, bet poky, įgyventinti pokyčius visame pasaulyje, bet jie prasideda tie pokyčiai nuo mūsų pačių. Mes tarpusavėje turėtume e, susitarti dėl tų dalykų. Dėkuoju Jums. Uh, you, Ačiū, panė Garansai. Akivaizdu, kad Jūs atidžiai išnagrinėjote šią temą ir jūs e, iškelite nemažai įdomių punktų. Ir netgi kūrybiškai pažiūrėjote į šią temą. Taip pat jūs e, oficialiai paprašėte e, tam tikrų veiksmų investicijų išorės veiksmų tarnybos bei komisijos. Taigi aš manau, kad tai yra klausimas, kurį mes turėtume rimtai nagrinėti. Ir, ir taryba, išorės veiksmų tarnyba ir komisija iš esmės turėtų ir užsiimti rimtai šią temą. Taigi, Tai bus e, e, uždaras posėdis e, su komisija ir, užsia, ir išorės veiksmų tarnyba. Ir atviras bus posėdis organizuotas dar šią temą su taryba. Ir... Aš kalbu apie uždarą posėdį norėčiau, kad kai kurie partneriai nesusidarytų įspūdžio, kad negali atvirai kalbėti. Manau, kad dialogas būtų atviresnis, jeigu mes tarpusavyje e, apie tai pasikalbėtume tokiame uždarame posėdė. Chatham House Rules, SSA. Chathamo namų taisyklė. Iš tikrųjų, leidžia tai mums kalbėti labai laisvai ir reikšti savo mintis Iš tiesų labai įdomi koncepcija, e, kurią jūs e, pristatėte tarp Kinijos ir Junktinio Amerikos valstijų. 1,3 e, trilijonai dolerių yra paskolinami Kinijos Junktinėms Amerikos valstijoms, kad, kas, kad ir tie pinigai padeda sukurti naujas darbo vietas ir amerikiečiai gali už tos pinigus pirkti kiniškas prekes. Taip pat prisiminkime, kad e, apie vienas e, trilijonas e, dolerio yra skiriama Indijai, kad galėtum saulės energiją panaudoti ir kad būtų perka, perkami atitinkami įrenginiai iš Europos. Tai yra, tai yra ekonominis judėjimas. Taip, bet kokiu atveju visa tai yra e, vystimo politika. Tai yra jos elementai. Įdomu buvo išklausyti jūsų. Pone Kurtis Ilastra, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti podai Gericui už jo pranešimą. E, ponas Kešmanas paprašė e, pasidalinti keliomis jo mintimis su kolegomis. Būtent dėl šitas e, pokyčių darbo atvarkės. Norėčiau atkreipti kelias e, e, dėmesį komisijos ir komisijos nario Pievalkso į e, atitinkamus dalykus. Būtent šį pokyčių darbo atvarkė buvo pateikta 2010 metais. Ir yra puikus pagrindas Europos vystamajam bendradarbiavimo bei vystimo politikai. Manau, kad labai svarbu, kad kova su skurdu būtų vykdoma remiantis Lisabono sutartimi. Tai bet kokiu atveju taip mano, mano frakcija. Ir mes e, norėtume pabrėžti kelis e, punktus nagrinėdami šią temą. Mums reikia aukštesnio lygio sprendimų. Mes e, turime gauti daugiau pripažinimo ir, ir iš esmės šitą klausimą iškelti į aukštesnį lygmenį atkreipdami dėmesį, be kita ko, ne tik tai vystimasi, bet ir žmogaus teisės ir, ir privatų sektorių. Manau, kad tiems elementams turėtų būti kreipiamas, turėtų būti teikiamas didesnis dėmesys. Aš manau, kad mūsų bendradarbiavimo sustarimai turėtų būti diferencijuoti ateityje, kalbant apie ekonominį vystimąsi. Jie, tie susitarimai, turėtų būti geriau koordinuojami, būtent, kad ES ir valstybių narių politika geriau atsispindėtų tose susitarimuose ir mūsų reikalavimai atsispindėtų. Ir kad mes siektume bendrų tikslų. Mums reiktų iš esmės nuoseklesnės vystimosi politikos. Manau, kad čia turėtume ieškoti bendresnių požiūrio taškų, kai jau norime, kad ši politika būtų veiksminga. Ačiū. Ačiū, panė Kelia. Ačiū. Aš nelabai supratau dėl to uždaro posėdžio. Aš iš esmės e, suprantu, kad jeigu, sakykime, visuomenė negali dalyvauti mūsų diskusijos, tai mes turime kažkokio pateisinimo. Bet kokia atveju aš manau, kad mūsų susitikimai visi turi būti atviri. Kiti komitetai. Um, e, sakykime, jeigu jie organizuoja E, uždarus susitikimus su komisija, aš nemanau, kad taip mes pasieksime sažiningumo ir kad mes būtume, būsime sažiningi savo rinkėjų atžvilgiu. Taigi, ačiū už jūsų pristatymą. E, bus labai smagu susipažinti su jūsų pranešimu, jau papirinė forma. Mums e, labai svarbu visų pirma nustatyti šio dokumento statusą, nes ponia Ašton vakar pasakė, kad e, pokyčių darbotvarkė prisideda prie Europos konsensuso. A, tačiau, kai, kai koks oficialus pavadinimas. Tai, tai būtent Europos vystimosi politikos ateitis, manas, yra bendras a, pavadinimas šių a, abiejų dokumentų. Tai būtent konsensuso ir pokyčių darbotvarkės. Tai yra labai svarbu pabrėžti. Taigi dėl turinio. Vienas mūsų nu, svarbiausių abejonių yra susijusi su, su augimu ir su privačiu sektoriumi. Iš esmės, ekonominis augimas yra susijęs su vystimuose. Tai yra priemonė pasiekti vystimuose. Tai nėra tikslas pats savaime. Tai neturėtų būti pamiršta. Taip pat mes norėtume iškelti dar vieną klausimą kasgi tas yra įtraukiamasis augimas. Aš negirdėjau niekada tokio apibrėžimo, tai kas tas yra įtraukiamasis augimas. Iš esmės buvo pripažinta, kad, sakykime, kad augimas turėtų būti susijęs su visais visuomenės sluoksniais, kad visi būtų įtraukti į tą augimą, į jo procesą. Mes kalbėjome apie Pietų Ameriką, Tai kad e, mes siekime, kad e, turtingi žmonės netaptų dar turtingesniais, e, o, o vargingi žmonės netaptų dar skurdesniais. Tačiau iš esmės nežinau, kaip, kaip galime visą šį procesą įtraukti, sakykime, į visą vystimosi politiką ir pavadinti jį įtraukiamojo augimu. Reikia apibriešties, aiškesnės. Dabar čia, pokyčių darbos reikėjo daugiau pabrėžiama valdysenos sąlygos reikalavimai valdysenai. Aš manau, kad čia mes turėtume susijęti pokyčių darbotvarkės punktus tuos su Europos konsensusu. Tai būtent ap, aplinka, sveikatos priežiūra ir kiti aspektai, ar į juos bus atsižvelgta pokyčių darbotvarkė, ar į juos nebus atsižvelgta. E, žinoma, gera valdysena yra geras dalykas, tačiau kai mes išspręsime prieštaravimą su atsakomybė už vystimasi. Tai, tai yra principas, kurį mes nuolat pabrėžiame, tai kad turbūt prisimti atsakomybę už vystimasi. Kaip mes dabar e, suderinsime tą koliziją su, kaip ponas Vyvokas jau pasakė, kad mes nenorime pavyzdžiui, rodydami į tam tikrus dalykus ir e, e, rodydami į tam tikrus dalykus ir sakyti, kad jūs turite padaryti tą, tą ir tą. Turi būti nustatytos tam tikros sąlygos, rodikliai, reikalavimai, kaip pasiekiama šitas vystimasis. Iš esmės, čia tikriausiai mes neturėtume koncentruotis į bendro pobūdžio dokumentą susijusiu vertybėmis arba politikos bendraisiais principais. Aš manau, kad didžiausia pridinė vertė, apie kurią nutylima pokyčių darbo tvarkyje, tai būtent vystimuose klausimas. Galbūt jūs galėtumėt papasakoti, kad pokyčių darbo tvarkė nėra pabrėžiama kad e, būtent tai kai kurios e, kūrybinės arba skatinamosios priemonės būtų įgyvendinamos. E, tai, kad bendras programavimas būtų bendri planai, strategijos kūrėmi. Mes turime sustiprinti būsimą dokumentą. Žinoma, mes galime e, pasakyti, kad labai sudėtingas, e, kurti bendras programas, e, bet reikia nustatyti tikslus ir tai yra mūsų prietinė vertė šitos pokyčių darbo atvarkės. Tačiau to neužtenka. Aš manau, kad didžiausia prietinė vertė nėra paminėta. Nes komisija pabrėžia augimo svarbą privatų sektorių Tačiau bet kokia atveju privatus sektorius visada turi galimybę įsitraukti į vystymą. E, pažiūrėkime ES privato e, sektorių. E, matome, kad privatus sektorius taip pat prisideda prie vystymosi. O pavyzdžiui, privatus sektorius besivystančiose valstybėse, kai kuriuose srityse ir būtent skatina vystimasi, kurdamas darbo vietas ir kitais būdais. Kad visos būtent visuomenės dalis gautų naudos iš šios strategijos ir šios darbotvarkės. Iš esmės mes negavome e, daug atsakymų iš pono Pieboks. Aš nemanau, kad uždaras posėdis padės išsiaiškinti šios keblius klausimus. Na, bent jau gal jūs galėsite mums, kaip komisijos atstovė, padėti. E, e, iš esmės, aš, pane Kelvin, galėčiau paaiškinti taip, kad šitas įtraukiamasis augimas reiškia skurdžiausių sluoksnių e, pagalbos. Labai ačiū, dėkuoju ponui Kiorinsui už tokį puikų pristatymą šio svarbaus klausimo. Jis aptarė labai išsamei visus aspektus. Iš principo e, sutinku su visų kuo, ką jis pasakė, dokumentas turi būti trumpas, atspindėti politinius prioritetus, nekartoti visko, kas jau buvo anksčiau pasakyta. Taip pat e, pritariu e, tam, kad reikia ginti ES e, sustarimą dėl vystimosi konsensuso, dėl to, kad tai yra sėkmingas dalykas. Ir taip pat dėl E, uždaro posėdžio sutinku su jūsų pasiūlymu. Jeigu mes norime dirbti e, su taryba, tai turime dėrėti su ją ir toks uždaras posėdis galėtų mums padėti e, vykdyti tokias dėrybas. Mes turėtume dirbti panašiai, kaip tada, kai rengėme konsensusą. Buvo pasakyta dėl Kinijos pastebėjimas, aš noriu pasakyti, kad E, sudėtingas tai klausimas. Pavyzdžiui, aš e, asmeniškai nenorėčiau, kad e, Rusija padėtų Sirijai. Ar kad nebūtų dėl dujų prekybos daroma taip, kaip dabar daromas skirtumas tarp Ukrainos ir Baltarusijos. Nes tos šalis yra skirtingos nuo mūsų. Dėl statistinių duomenų skaičių, tai yra labai svarbu, kadangi mes galėsime tokiu būdu įvertinti savo pagalbos veiksmingumą, bet statistika kol kas nepatikima. Esu visiškai pritariu vienam e, dalykui. Aš nemanau, kad reikia gal sieti žmogaus teisės ir e, tiksliau, kad nereikia sėti žmogaus teisų ir e, skurdo mažinimo. Kai kurios šalys įveikia skurdą, bet neužtikrina žmogaus e, teisų, pavyzdžiui, e, Saudo Arabija. Taigi automatiškai skurdo mažinimas negarantuoja e, pagarbo žmogaus teisės. Mes, teisėms. Mes turime sėti abu elementus. E, ten, kur skurdas yra didelė problema, negali būti E, neatsižvelgiama ir į žmogaus teisės, nes paskui bus per vėlų tas teisės įtvirtinti. Dar man kyla abejonių ir dėl demografinių klausimų. Tai yra sudėtinga tema, kadangi uh, ji yra tokia neaiški. Mano nuomonė. E, gana sudėtinga kalbėti apie uh, demografinius po, pokyčius, e, gyventojų skaičius dėmė Europoje ir tuo pat metu kalbėti apie tai, kad reikia mažinti kitose šalyse gyventojų skaičių. Man atrodo, kad tai yra prieštaraujantis tarpusė vienas kitam dalykai ir vargu ar e, pasieksime konsensusą. Tai yra tarsi skirtinga taktika. Mes europiečiai norėtume, kad viskas pas mus vienai vyktų, o kitų valstybių prašome elgtis priešingai. Dėkuoju. I, I next, no, but... no, sir. Ponas Noizeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Gerancijai. Dėja, pavėlavau į posėdį, nes užsienio reikalų komitete mes dvi valandas balsavome. Kartais taip atsitinka. Aš norėčiau kelias bendro pabėdžio pastabas pateikti dėl pokyčių darbo atvarkės. Aš manau, kad mes iš tikrųjų esame teisingame kelyje, kad mes padarysime pagalbą veiksmingesnė. Mums taip pat reikia vystimo politikos veiksmingesnės ir šitą pokyčių darbo atvarkį gali padėti tai padaryti. Mes jau ilgai stengiamės įgyvendinti veiksmingą koordinavimą tos pagalbos. Žinoma, toks buvo mūsų tikslas visada. Tačiau e, labai trūksta tinkamo įgyvendinimo to mūsų iškeltų tikslų. Na, manau, kad mes dabar žengėme jau žingsnį į priekį. Mes dabar kaip tik reikiame desnį dėmesį į valstybės, kurios yra e, mažiausiai išsivyšusios, skurdžiausios. E, ir joms ir vis dėlto atkreipiame dėmesį taip pat ir vidutinės, vidutinio išsivystymo valstybės. su tokiamis valstybėmis, pavyzdžiui, Indija, kuri, pavyzdžiui, turi kosmoso programą, kuri taip pat yra labai ryštinga, tačiau ten, pavyzdžiui, sprendžiant bado klausimus labai atsiliekama, pavyzdžiui, kad ir pietų Saharos valstybių. Ir tos vidutinių pajamų valstybės taip pat turėtų būti skatinamos kad ten būtų ligonių draudimo sistema, kad sveikatos priežiūros sistema pagerintos. Vadinasi, klasikinė pagalba joms nebetaikoma, tačiau ji turėtų būti kažkaip transformuojama šitą pagalbą jau į kitą aukštesnę lygio pagalbą. O dabar dėl tų geros valdysenos, žmogaus teisų pagarbos ir geros valdysenos principų, tai aš manau, kad juos tos punktus aš ir įtrauksiu pakeitimuose vėliau. Dėkuoju, ponė Noiserį. Ponas Geitsas e, praeitą mėnesį lankėsi pas mus. Jisai. E, mes matome, kad e, labai Atsitinka taip, kad kažkas iš Amerikos turi atvažiuoti ir pasakyti mums, kaip mes gerai dirbame, e, vykdami vystomąją politiką. E, labai svarbus dalykas ir komunikavimas su mokesčių mokėtojais apie tai, ką mes dirbame, reikia e, skaidriai veikti ir įtraukti mokesčių mokėtojus į savo pastangas dabar. Paprašysiu komisijos pasisakyti šiuo klausimu. Atsiprašau, sako pirmininkas. Uh, e, Gimičiau, pamiršau jūs. Dėkuoju pirmiausiai pasakyti, kad aš negirdėjau, kas sakė, ne visko negirdėjau, kas sakė Šadas, bet noriu padėkoti už pasisakymą. Dėl e, uždarų posėdžių, aš nežinau, ar mes turėtume įsivaizduoti, kad esame viršesni už, e, negu kad esame. Nevyriaus nevyriausybinės organizacijos komisijos, profsąjungos, laikrašių redakcijos sutinka uždarose posėdžiuose ir mes dabar to norime, bet mes e, viešai e, turime daryti e, tai, ką turime e, viešai daryti, mes turime būti pasirengę tam. Neturėtume užsidaryti miegamuosiuose ar vonios kambaryje ar dar kažkur. Čarzas kalbėjo apie vieną dalyką, kurį ir aš noriu paminėti. Sakė, kad negalime apie e, tam tikrus dalykus kalbėti, tai yra gyventojų klausimas. Prieš keletą mėnesių iš Airijos lankėsi žurnalistai pas mus. Aš jiems sakiau, kad pasaulio gyventojų iki 50 metų padidės dar mm, e, dviems milijardais gyventojų ir kad uh, ir kai kas e, taip e, labai keistai išsireiškė dėl to. Mes e, neturime galbūt apie tai kalbėti ir kištis į gyventojų skaičiaus augimą tose besivystančiose šalyse. Padėkime jiems atsistoti ant kojų ir tada tie žmonės patys pasirūpins savo demografiniais dalykais. Nesijauskime, kad mums tai kelia grėsmę ir leiskime žmonėms priimti patiems sprendimus. E, mes e, dėje gėdingai ir visas parlamentas gėdingai balsavo prieš e, pas, pakeitimą kuriame buvo kalbama apie priverstinius abortus, kūdikių žudimą. Mes leidome tą padaryti ir kur mes einame. E, žinome, kiek milijonų moterų nužudoma pasaulyje vien dėl to, kad jos yra moteris ir mes e, leidome tai, tai kur mes žengėme. Aš balsavau už reprodukcinę sveikatą, manau, kad mes turėtume padėti žmonėms, bet taip pat galbūt turėtume pagalvoti plačiau apie tuos dalykus. Mes ne visuomet e, turime galvoti, ar reikia būtinai būti politiškai teisingiems. E, reikia galvoti, kaip padėti žmonėms, e, suteikti jiems žinias apie kontracepcinės, prie, kontraceptinės priemonės ir panašiai, bet e, neprismeskime žmonėms reikalavimo apriboti, kiek vai, nepribokime, kiek vaikų jie turėtų turėti. Uh, Mes visi turėtume pasipriešinti prievartiniams abortams, vaikų žudimui, visi iš mūsų. Iš tikrųjų baisu kartais dėl to, ką mes e, nutarėme. Sutarki, e, leiskime vyrams ir kartais, moteriams ir kartais vyrams planuoti savo gyvenimą. ir galbūt pagalvokime, kaip mes galėtume susitelti ties šiuo klausimu, nors žmonės galbūt skirtingai apie tai galvoja, bet raskime kažkokį pagrindą dėl reprodukcinės sveikatos dalykų ir tai galbūt mums būtų naudinga užuot galvojus apie politiškai teisingas mintis. Antras dalykas - priemonės. Vakar kalbėjome apie tai. Mes e, numatėme tikslus e, vystomojo bendradarbiavimo priemonė. 20 procentų mažiausiai turi, skir, turi būti skirta švietimo. Aš nežinau, ar taip iš tikrųjų bus, bet e, pasakykime, kad, e, kad e, tie 20 procentų bus skirta švietimui, tik nežinia, ar tai apims ir transportą, ir panašius dalykus. Mes turime galvoti apie plačias priemonės. Vakar e, Keti Ashton e, kalbėjo, kad dirbama, apie, dirbama ir galvojama, kaip sukurti tikslesnius parametrus. Mes esame sutarę dėl Europos konsensuso, bet kokios yra priemonės ir kaip padaryti, kad priemonės būtų sėkmingos ir kaip padaryti, kad žmonės, kuriems patikėjome tam tikras užduotis, būtų laikomi atskaitingais. Mes turime reikalauti, reikalauti komisijos patys tarpusavės sutardami ir su taryba kad parengtų priemonės. Ir aš manau, kad būtent tuos dalykus turime akcentuoti. Trečias dalykas, e, kuris susijęs su vientisumu, aš vakar apie tai kalbėjau. Tikriausiai reikia paminėti vieną iš didžiausių skandalų pastarojo laikmečio. Jeigu mūsų mokesčių mokėtojai žinotų, kad Europos institucijos ir nacionalinės institucijos uh, E, susitelkia ir negali paaiškinti, kaip išleistos lėšos besivystančiam pasauliui. E, matome, kad 23 tūkstančiai vaikų kasdien miršta ir mes maždaug 30 milijardų eurų išleidome per parlamento gyvavimo laikotarpį, bet nežinome, kaip tie pinigai panaudoti. Tai jeigu tai sužinotų mūsų rinkėjai, jie tikriausiai suakmenėtų. Uh, mes turėtume galvoti apie tam tikrą iniciatyvą, galvoti, kaip dirbti su nacionaliniais parlamentais ir užtikrinti vientisumą. Mums to reikia. Tie pinigai gali padėti išgelbėti gyvybės. 30 milijardų eurų gali padaryti nežinia ką. Prisiminkime, ką sakė Bilas Geitsas jeigu e, būtų skiriama 0,7 procento, tai dar e, papildomai 36 milijardai eurų e, susidarytų per metus. Taigi mes turime galvoti, kaip užtikrinti vientisumą tarp mūsų veiksmų ir mes turime pradėti tiesiai su parlamentais, kad galėtume kaip nors tą dalyką užtikrinti. Uh, Dar paskutinis dalykas, aš nežinau, kaip jį išspręsti, nes mums visiems e, patinka tam tikri dalykai, kiekvienas turime savo hobį. E, kalbu apie prioritetus. Jeigu turėsime pernelyg jų daug, tai vadinasi, nei vieno prioriteto neturėsime. Mes e, turime uh, kaip ir kiekvienas verslas, tam tikrus besikeičiančius prioritetus, galvoti, kas jau pasiekta, ko nebereikia ir kas yra nauja. Mes turėtume taip pat nuolatos peržiūrėti savo prioritetus, keičiantis situacijai. Bet pirmininkė tą galime užtikrinti tik tada, jeigu turėsime galimybę įvertinti tam, tikrus, e, tam tikrą vertinimo sistemą, jeigu turėsime ir žinosime, kas yra gerai padaryta, kas nepadaryta. Manau, kad dar reikia daug ką nuveikti, kad užtikrintume veiksmingumą būsimoje mm, vystomoje politikoje. Bet galime kai ką patobulinti e, ir daug e, iš to, ką pasakė, ką minėjo Čarlzas, turėtų mums padėti susikoncentruoti. Um, Ačiū, Mišelį. <clears throat> Žinau, kad ponia Moru ir ponia Malo yra pasirengusios pasisakyti, bet labai noriu jų paprašyti reaguoti tiksliai atsižvelgiant į jau pateiktus komiteto narių komentarus. Todėl prašyčiau jūsų tiesiog neskaityti to teksto, kurį parengėte šiandien ryte ar vakar, o tiesiog reaguoti į tuos klausimus, kurie nuskambėjo šiandien ryte ir kurie yra mūsų darbo centre. nes manau, kad reikia aptarti tuos klausimus prieš priimant um, sprendimą jau teisėkuros lygių. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju ir pono Giorensui už jo pasisakymą. Dėl pokyčių darbo tvarkės norėčiau pasakyti, kad komisija dokumentą parengė ir patvirtino. Uh, E, palaikant, pritarant išorės veiksmų tarnybai. Dėl jūsų paminėtų dalykų ir diskusijose paminėtų dalykų aš kai ką paminėsiu ir pristatysiu mūsų nuomonę. Pirmiausiai dėl e, pokyčių darbo tvarkės. Ji e, siekia patvirtinti vystomosios politikos prioritetus, kaip ponas Giorinsas sakė, keičiasi pasaulinis kontekstas, labai greitai vyksta pokyčiai Ir tai reiškia, kad Europos konsensusas mūsų nuomonė tebėra aktualus, nors žinome, kad kai ką galbūt galima ir atnaujinti tam tikrus aspektus, tačiau iš esmės ves, esmė, principai, tikslai Europos konsensuso dėl vystimosi išlieka e, baziniu dokumentu, kuriuo galime remtis. Antras dalykas - tarp elementų, kurie susijęs su konteksto kaita. Galbūt reikėtų kai ką patikslinti. Ekonomika auga ir kai kur e, per e, pastaruosius metus, e, kai kuriuose šalyse labai išaugo ekonomika, įskaitant vargingiausias šalis, tačiau tas augimas neproporcingai užtikrino geresnės gyvenimo sąlygas visiems, nepadėjo veiksmingai sumažinti skurdo, neužtikrino žmogaus vystimosi atitinkamai, taigi reikia užtikrinti daugiau įtraukiamojo elemento augime, reikia e, pabrėžti tai pokyčių darbo tvarkėje ir mes turime kalbėti apie augimą, kuriame dalyvauja ir iš kurio gauna naudos visi visuomenės veikiai, įskaitant vargingiausius segmentus. E, reikia kalbėti apie augimą ir skurdo mažymą, taip pat nepamirškime kylančios vidutinės klasės Ir kas yra nauja, tai yra akcentas, e, kurį mes skiriame darbo vietų kūrimui socialinės apsaugos sistemams, papildomai prie tradicinio socialinės apsaugos sektoriaus kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, švietimas, sveikatos apsauga tebėra esminės svarbos dalykai, kad būtų galima pasiekti e, tikslų. Kitas svarbus elementas, e, susijęs su tarptautinio konteksto kitimu yra tarptautinio vystamo bendradarbiavimo veikėjų kaita, atsiradimas naujų veikėjų. Ponas Giorinsas kalbėjo apie tai, kad reikia labiau struktūrizuoto dialogo su e, kylančios ekonomikos valstybėmis. Uh, E, jos e, turėtų vis daugiau prisimti rimtų įsipareigojimų dėl pasaulinio augimo, taip pat dėl augimo e, rezultatų perskirstimo. Taip pat manau, kad pokyčių darbo atvarkė neduoda visų atsakymų, tačiau atveria galimybę daryti skirtumus tarp mūsų partnerių ir e, manau, kad jūs šiandien rytą kalbėjote apie būsimus ryšius su Latino Amerikos valstybėmis. E, dar reikia daug ką padaryti, kad būtų galima apibriežti, kokie būtų mūsų strateginiai prioritetai atsiradus naujai bendradarbiavimo formai, kaip mes norėtume plėtoti ryšius su valstybėmis, kurias laikome uh, valstybėmis, kurios jau pasiekusios tam tikrą išsivystimo lygį ir užsitikrinusios dinamiką augimo, kad būtų galima mobilizuoti jų gebėjimus ir uh, spręsti jų egzistuojančias problemas, pavyzdžiui, skurdas, neligybės mažinimas ir taip toliau. Kitas dalykas pokyčių darbo tvarkėje yra koncentracijos principas, tai vienas iš esminių dalykų, E, mes iš principo sutarėme dėl to, tai yra labai sudėtingas įgyvendinti dalykas. E, mes turime vadovautis e, delegacijų vadovų suformuotomis, vadovams suformuotomis gairėmis ir reikia pasakyti, kad ES turėtų nuolatos turėti galimybę įsikišti tam tikrus veiksmus, juos pakoreguoti. Uh, tai turėtų būti mūsų tikslas. Mes turime savo darbo tvarkę m, mm, pagrysti konkrečiais veiksmais dėl e, derinimo. Darbo tvarkė siūlo iš principo dvi priemonės. Pirmoji tai yra pagerinti mūsų dialogą ir bendrą požiūrį e, gyventant tam tikras priemonės ir e, atsižvelgiant į bendradarbiavimo uh, rezultatų vertinimą tarp komisijos ir parlamento. Taip pat mes galvojame apie bendrą programavimą, apie e, tam tikrų strategijų plėtotę e, bendrai su valstybėmis narėmis ir komisija, strategijų atitinkamoms valstybėms renkimą ir pirmininkai, jeigu dabar man suleisti, aš e, perduodu žodį kolegai Valandės kuris pakalbės apie šį dalyką konkrečiai. Bet aš dar pasakysiu, kad jūs minėjote kai kuriuos svarbius klausimus, e, kuriuos reikėtų plačiau aptarti. Tai yra e, e, prioritetų klausimas, tai yra susijęs su valdymu, žmogaus teisėmis, gerų valdymų, administracijos stiprinimu, mokesčių sistemos reformomis. Tai yra labai svarbus pokyčių darbo tvarkės elementais, kurioje yra pabrėžima, kad mes esame pasiryžę vadovautis iniciatyvą iniciatyvą skatinančių požiūrių. Mes e, norime skatinti pokyčius, reformas, taip pat palaikyti e, tuos pokyčius ir reformas, o ne e, taikyti kažkokias politinės sąlygas, mes pasirenkame iniciatyvų požiūrį, bet turime būti labai budrus, kalbėdami su partneriais Mes turime galvoti apie komunikavimą, e, pristatymą, e, pokyčių darbo atvarkės. Mes e, norime stipresnių iniciatyvų, bet taip pat turime užtikrinti pusiausvyrą ir išlaikyti vertę mūsų veiksmų. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė Maro. Dabar noriu paprašyti pono Šau pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmą kartą pasisakau šiame komitete, todėl prisistatysiu. Esu išorės santykių tarnybos veiksmų derinimo skyriaus vadovas. Anksčiau dirbau Kodef ir um, delegacijoje esančio Ispanijoje, dabar vadovauju šiai, šiam skyriui. Taigi, na, esu visai ne šio prūdo žuvis, galima tai pasakyti, bet stengiuosi suvienyti visas pastangas. Dėl pokyčių darbo atvarkės. Galiu Jūs patikinti, kad komisija pagėdauja dirbti kartu vykdomos e, tarp žinybinės konsultacijos generalinio direktorato DEFCO lygių. Aišku, DEFCO užima pagrindinį vaidmenį šiuo atveju, nes jis atsakingas už e, vystimosi politikos formavimą, o išorės veiksmų tarnyba bendradarbiauja. Taigi jūs patys galite priimti sprendimą ir labai įdėmiai klausiausi pono Gorensų pastabų dėl to, kas ką daro rengiant pokyčių darbo atvarkę ir manau, kad iš tiesų abie institucijos pakankamai gerai dirba. Keletą pastabų, kurios buvo išsakytos dėl ES sutarimo. Ar Yra tos sutarimas ar ne? Ir ką reikia keisti? Ar reikia keisti? Mes galvojame, kad gal ir nereikia keisti, nes manome, kad svarbiausias dalykas tai, kad pasikeitė pats pasaulis, atsirado naujų subjektų ir mes dėl to turime patys keistis. Atsiranda naujos valstybės, jos perkeliamos iš vienos e, valstybių grupės į kitą, jos pačios stengiasi pačios tengiasi imtis veiklos. Ir mes turime reaguoti į tuos pokyčius, mes turime koordinuoti tuos pokyčius ir e, daryti atitinkamus skirtumus, diferencijuoti mūsų požiūrį. Tai būtent tas. O pokyčių darbo atvarkėje E, kaip e, ir jūs visi bando dviem kryptimis veikti. Tai būtent gera valdysena demokratija turi būti skatinamas, o kitas yra įtraukiamas e, ir tvarus vystimasis. E, tačiau e, mes e, pokyčių darbo tarkiai negalime atlikti visko visur. Mes turime siekti konsensuso, nu, nu, nuskirti savo prioritetus, taigi mes turime nukreipti dėmesį nuo tų sričių, kurios yra aprašytos Europos konsensuse. Mes turime atrankinį būdą taikyti, išsikelti prioritetus. Turime daugiau E, siekti poveikio vietoje, Europos, e, iš Europos Sąjungoje, daugiau e, siekti poveikio skurdžiose šalyse, siekti bendradarbiauti su mūsų partnerėmis valstybėmis ir, ir padėti joms išspręsti savo problemas, vystimusi problemas bei teikti gairias. Aš išgirdau daug įdomių pastabų. Aš manau, kad mes turime stengtis išsiaiškinti, kaip mes turime uh, tūkstmečio plėtros e, tikslų klausimą išspręsti, persvarstyti juos ir kas bus po to nuspręsti. Tai būtent tam ir skirta yra pokyčių darbo atvarkė. Kalbant apie atskiras rytis, tai šiuo atveju, manau, labai viską aiškiai pasakėme. Mes dabar apsiribosime trijomis sritimis. Kitas dalykas, kad ES politinis požiūris keičiasi. Dabar jau ir labai rimtai galvojama apie atranką. Taip, atrankos principas ir anksčiau galiojo, bet nebuvo veiksmingai taikomas. Taigi dabar reikės pasirinkti. Reikės pasirinkti sritis, kuriuose ES e, pastangos kartu su donorėmis valstybėmis galėtų duoti daugiausia naudos. Taigi mes rinksimės. Aš taip pat uh, Pastebėjau, jog buvo pastabų ir dėl veiksmų derinimo ir programavimo. Na, nežinau, ar yra dar kokių būdų uh, daugiau dėmesio skirti bendram programavimui, bet ir komisija ir apskritai ES institucijos jau seniai galvoja, kad per kitą laikotarpį daugiau dėmesio turėtų būti skiriama bendram programavimui. Ir būtent mūsų prioritetų turėtų būti bendras darbas ir analizę, kad galėtume įsiaiškinti vėlgi, kokiuose srityse galėtume gauti daugiau naudos. Kitas dalykas, kad mes turime būti atsakingi už savo darbą, atsakingi už rezultatus. Derinimas veiksmų reiškia, kad e, mūsų politika keisis, bet dar vienas dalykas kad derimas reiškia, jog ir kitiems veikėjams bus rodomas gal kito elgesio pavyzdys. Ir aš manau, kad būtent taip mes turėtume elgtis. O reaguojant į tai, ką sakė ponas Mičelas dėl bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais, taip, tai būtų veiksminga priemonė ir labai naudinga priemonė, nes manau svarbu su jais bendrauti, aiškinantis, kaip būtų galima siekti geriausio rezultato ir siekiant jo sujungti pastangas. Dar dėl bendro programavimo. Buvo nekarta paminėta atsakomybė ir veiksmų suderinamumas su šalių partnerių veiklos etapais. Taip, tai yra vienas iš dalykų, nes mes dabar galvojame apie septyniarių metų laikotarpį, bet apie programas, kurios ir kurių trukmė būtų labiau priderinta prie remiamų šalių programų vykdymo ciklo. Tai reikalaus papildomo derinimo veiksmų ir tik tokiu būdu mes galėsime tinkamai reaguoti į tas plėtros programas, kurios rengia pačios e, remiamos šalis. Na, dėl diferencijavimo. Aišku, būtinas dalykas. Reikia diferencijuoti pačias partnerystės. Pačios e, remiamos šalis sėkmingai kovoja su skurtu ir į tai reikia atsižvelgti plėtojant ES politiką. Ir kaip vakar Europos komisijos e, pirmininko pavaduotoja čia sakė, reikia padėti žmonėms mažinti skurdą, bet yra ir tokių šalių, su kuriomis reikia tiesiog bendradarbiauti plėtros kontekste. Ir yra dar viena grupė valstybių, kurios jau politinė prasme yra pajėgios pačios užtikrinti savo vystimasi. Pirmininkas, ačiū už tokius um, ryštingus žodžius ir tikrai nekantrai laukiame bendradarbiavimo su komisija. Kaip ponas Gornicas prašė, komisija sakė, mes tikrai galėtume šios klausimus daug išsameu ir ilgiau svarstyti labai malonu, kad ta diskusija ir svarstymai jau prasidėjo, todėl tikrai esu labai dėkingas. Dabar tikrai jau mes vėluojame, pona Keller, todėl prašau kalbėti labai trumpai. Jūs ką tik minėjote, kad bendros sutarimas ir kaip jūs siekima reikės šią procedūrą peržiūrėti Tai ar jūs planuojate peržiūrėti patį dokumentą? Na, aš gal ne visai aiškiai išsireiškiau. Šis dokumentas dėl konsensuso europinių lygių yra galiojantis dokumentas ir mes tiesiog peržiūrėsime, ar visi praeitėje numatyti tikslai yra pasiekti, nes kai kurios tikslus tikrai reikia patikslinti, bet mes neketiname šio dokumento uh, atnaujinti. Ačiū. Dabar paprašysiu Čarzo, kad jis apibendrintų, bet prašau jūsų kalbėti labai trumpai, nes mes ir taip dešimt minučių vėluojame. Ačiū. Aš visuomet trumpai kalbu pirmininkė. Pone Kortes, visiškai pritariu tam, ko jūs sakėte. Pone Keller, uždaras posėdis. Viešai yra vykę posėdžiai su instituciniais Europos partneriais ir, man atrodo, kad nieko tai nedavė nei kolegoms, nieko e, naudingo nedavė. Apie tai kalbėjome su ponė Ašten. Jis sakė, kad mes dabar kūrėme procesą ir mes nežinome, kokia bus e, pabaiga tos statybos. E, aš palinkėjau jai sėkmės, bet man toks atsakymas nepakankamas. E, E, pagalvokime apie e, istoriją, apie realius faktus, kurie sukuria tam tikrą nemalonų jausmą. Ir tai nedaro garbės nei komisijai, nei kitoms institucijoms, nei išorės veiksmų tarnybai. Mes e, žinome, kad nieko nedavė gero. Mums vienas surinktas bendras posėdis, dėl to aš pagalvoju apie tą uždarą posėdį, nes žmonės galėtų laisviau pasisakyti. Ir e, per atvirą e, posėdį niekas nieko nepasakė, bet tai buvo labai garsu. Jean-Louis Bourlange e, dalyvavo jame ir jeigu visiems E, tai nebetinka, tai ir man e, nusibodo visą tai, kodėl mes turime vis stengtis, stengtis, stengtis kažką daryti ir jokio skirtumo nepadaryti. Mes turėtume suvokti, uh, kad piliečiai e, suvoktų, kad įvairios e, institucijos gali dirbti kartu, praeitie tai buvo, bet nieko blogo nevyko. Ko m, pasirašė komisija, taryba ir parlamentas ES konsensusą dėl vystimosi. E, ir e, dabar kai kas e, nebėra aktualu ir man labai apmaudu dėl to, ypač kaip su juo elgėsi taryba. Kai aš buvau Kinšasoje kons tarybos ta, ten nebuvo. E, buvo labai apmaudu ir iš tikrųjų kai kas atrodė gana kvailai. Aš nenoriu, kad daugiau ateityje pasikartotų tokie atvejai, kai atsiduri kvailio vietoje. Uh, E, ir manau, kad dėl to reikėtų e, aptarti e, uždarą šį posėdį ir aptarti atvirai tuos klausimus. Dėl to, ar augimas įtraukiamojo, ar pobūdžio, ar sukuria dar daugiau atskirties, man atrodo, kad yra neigiamų daug augimo aspektų Ir jeigu tai bus toliau, tai augimas e, neturi prasmės, vystimosi politikos, e, politikos ryti. E, dirbantis politikai turėtų taip pat sakyti, kad turto kūrimas sukuria ir naujas prievolės. Reikia kalbėti e, su, apie tai su komisija, taryba, kitais veikėjais, kaip paskirstyti turtą, kaip juo pasinaudoti. Privatus sektorius. E, tokia pat mintis. E, reikia kalbėti apie privataus sektoriaus atsakomybę. Reikia, kad jisai e, pastarnautų tam tikram tikslui, bet aš nenoriu tęsti e, filosofinių diskusijų, bet reikia kalbėti apie partnerystės. Ir jeigu mūsų partneriai neperims mūsų politikos tikslų, mes e, jų paprasčiausiai nepasieksime. E, dėl gimstamumo. E, aš nežinau, ar mane teisingai supratote. Aš nenoriu dabar daryti propagandos, kalbėti, už, pasisakyti už prievartinius abortus. Uh, E, visiškai priešingai sakiau, kad ponė Abait, kuri vadovavo e, labai ilgai jungtinių tautų e, gimstamo fondui, kuri šiaip pati yra iš Sudano, kuri labai daug pasiekė, kad būtų teikiama pagalba gimdant, pavyzdžiui, Afganistane ir kitur. Ji kalbėjo apie tam tikrus neprimtinus elementus apie tai, kas morališkai nepateisinama. Ir kai kur besivystančiame pasaulyje gimsta vaikai, kurių niekas nenori, bet sakoma, kad e, mes negerbėme moterų orumo, bet man atrodo, kad nes, nesuprasta buvo visiškai, ką aš norėjau pasakyti. Mes ne apie tai kalbame. Reikia gerbti moterų orumą ir tai yra visų mūsų veiksmų esmė. Dėl gimstamumo, jeigu 3 procentais auga gyventojų skaičius ir jeigu 3, e, 3 procentais auga ekonomika, tai, ta, e, tai rezultatas galtinis yra nulis. E, kai kuriuose valstybėse gyventojų skaičius nepaprastai greitai auga ir joms reikia kur kas didesnio augimo, kad būtų galima neutralizuoti tas e, gyventojų augimo pasiekmes ar poveikį. Pone Noizerį, e, sutinku su to, ką jūs sakėte, o ponui Kačmerekui pasakysiu, kad labai gerbiu jūsų nuomonę, labai vertinu jūsų pranešimą ir sutinku, kad gimstamumo klausimai yra labai jautrus, bet dėl to, kad problema yra jautri, tai nereiškia, kad mes negalime jos nagrinėti. Mes turėtume kaip tik atvirai kalbėti apie tokius dalykus ir bandyti atsisakyti stereotipų, kurie dalyja šį parlamentą. Ir tikrai e, tie stereotipai nepraturtina mūsų diskusijų. Man atrodo, kad visi mes turime stengtis e, nagrinėti, kad ir tokius jautrius klausimus. Ir e, ponė Mičelai, sutinku su tuo, ką jūs sakėte. Manau, kad e, komisija, bet jau mano nuomonė, e, atliko labai gerą darbą. Yra daug kas, e, kur kas aiškiau suformuluota. E, e mes pateiksime rezoliuciją e, ir e, nežinau, kada tiksliai bus pateikta rezoliucija, bet manau, kad reikia tą daryti, kadangi e, vyks susitikimai gegužės mėnesį ir ir reikia mm, pasirengti tam. E, ir e, tai būtų tiek, nors galbūt kai ką mano pastabos ir bus suerzinusios. <laughs> <laughs> Ačiū labai, ponai Gorensui, už gerus ketinimus ir tikrai uh, linkime Jums kuo geriausios sėkmės, bendradarbiaujant su kitais kolegomis. O dabar norėčiau pasveikinti pas mus atvykus Kenijos ambasadorių. Uh, Europos Sąjungai, Kambigid Eurap, taip pat Jo ekscelencija pona Loderėk Bret. Mes dabar kalbėsime apie mūsų delegaciją į Keniją ir kolegos dirbantis delegacijos OKR šalimis taip pat čia yra. Pirmininkas prašo, kam patalpoje tylos. Kitas mūsų klausimas, ir tai yra paskutinis darbo atvarkės klausimas, yra delegacijos, kuri lankėsi Kenijoje lapkričio mėnesį Kenijoje ataskaitą. Buvo mūsų kolegos ponas Triflės, Argentinį ir ponas Kortas Lasta. Jūs visi gavote ataskaitos tekstą prancūzų ir anglų kalba. Ponas Riflė šiandieną negali dalyvauti, todėl ponas Kortas Lastra mielai sutiko pristatyti ataskaitos <clears throat> projektą. Taip pat mes veikiname ir SELEP, tai yra neformali Europos organizacijų dirbančių partnerystėje su pastoralinėmis Af rytų Afrikos grupėmis koalicija, jos atstovus ir jie dalyvauja, prie, prisėda prie mūsų darbo, remdamiesi savo konkrečią patirtimi šioje srityje. Taigi pirmiausia pasisakys ponas Kortas Lastra, o po to trumpai pasisakys Seleb atstovas platesniais klausimais. Tai yra, papasakosiu, kokiamis e, problemomis susituria Rytų Afrikos kaimo bendruomenės. Ponas Lastra, Ačiū, ponia pirmininkė. Jūs žinote, kad e, ponia Stifler šiandieną negali dalyvauti posėdėje, todėl jos vardu aš pristatysiu ataskaitos projektą. Noriu pasveikinti mūsų garbingus svečius prisijungusius čia ir tikėkime, kad ir jie turės galimybę pasisakyti tuo praturtindami mūsų diskusijas. Taip pat noriu pasveikinti komisijos ir tarybos narius, kurie atvyko į mūsų posėdį ir taip pat dalyvaus diskusijose. Dar kartą noriu padėkoti ir delegacijos nariams už atliktą darbą. Aišku, mes puikiai bendradarbiavome Noriu pasveikinti jo ekscelenciją Kenijos ambasadorių Belgijai. Mūsų vizito tikslas buvo susipažinti su maisto krizės problemomis Kenijoje, analizavome ilgalaikio maisto tiekimo garantijų galimybėmis Afrikos kišulyje, lankėme šiaurinėje Kenijos dalyje. Tai yra ta teritorija, kuri vadinasi sausų ir pusiau sausų žemių, Asal teritorijoje, joje, dal, joje gyvena daugumoje galvijų augintojai ir ganytojai. Mes susipažinome su įvairiomis vandens ir maisto valdymo programomis, bandėme įsiaiškinti, kuo galime padėti, stengdamiesi sumažinti nacionalinių katastrofų lygio kylantį pavojų sausros metais. Lankėmės Turbi mieste, tai yra miestas toje teritorijoje, tame rajone, kuriam labai padėjo įvairūs įgyvendinami projektai padėjo būtent susidoroti su sausra ir sausros padariniais. Nes ten buvo surinkto e, įgyvendinamos programos, kurias vykdė ES ir vietos bendruomenės apsirūpinimas maistu ir maisto tiekimo garantijos buvo tie klausimai, kuriuos mes analizavome. Be kita ko, mes susitikome su Kenijos ministrų pirmininku, Kenijos parlamento atstovais bei įvairių tarptautinių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų atstovais, kurie taip pat dalyvauja humanitarinės pagalbos programų įgyvendinime Kenijoje apie Tris kablelis 75 milijonus e, Kenijos gyventojų nukentėjo nuo sausros ir e, galvijų augintojai ypač nukentėjo. Saustros yra labai rimtas dalykas, tačiau mūsų delegacija priejo išvados, kad su sausra įmanoma kovoti, imantis tinkamų priemonių iš anksto. Ypač tai būtų priemonės, kurias, kurių turėtų imtis vyriausybė. Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko kilo krize, tai vyriausybės nerištingumas investuoti mojalio regione. Tame regione labai didelis procentas gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Labai nedidelis raštingumo procentas, tik 10,5 procentų moterų ir 2,5 procento e, atsiprašau, 10,5 procentų vyrų ir 2,5 procentų moterų gali skaityti ir rašyti o pati infrastruktūra plačiaja prasme yra labai prastos kokybės. Delegacijai pasirodė, kad Kenijos vyriausybė tikrai galėtų prisimti didesnę atsakomybę už um, sausros padarinių likvidavimą. Darbas, kurį atlieka nevyriausybinės organizacijos ir pilietinės visuomenės organizacijos, uh, pasinaudodamos um, užsienio donorų lėšomis, yra tvirtinamos vyriausybių lygių ir vėlgi tos programos yra skirtos palengvinti gyvenimo sąlygas nuo sausros nukentėjusiams bendruomenėms. Be investicijų sausringose ar pusiausausringose regionuose problemų veiksmingai neišpr neišspręsime. Investicijos yra būtinos. Būtina tuose regionuose įvesti matavimo įvertinimo sistemą, kuri leistų įvertinti nukentėjimo žalos lygį ir atitinkamai finansuoti. Pati galvijų auginimo sistema yra gana perspektyvi, nes gyvūnų ganimas leidžia išsaugoti gamtinę aplinką. Bet būtų labai svarbu patobulinti pieno produktų ir galvijienos prekybą, prekybos sistemą. Delegacija, kuri lankėsi Afrikos kišulyje mano, kad ten įvykusi katastrofa nėra iš anksto nulemta, bet tam, kad būtų galima kovoti su tokių ne, stichinių nelaimių padariniais, reikalinga iš anksto imtis priemonių, reikalinga tam tikra infrastruktūra, reikalinga vykdyti projektus, kurie leistų garantuoti saugų maisto tiekimą. Kitaip sakant, institucijos turėtų imtis veiksmingesnių priemonių, kovojant su sausra ir jos padariniais. Reikalinga ieškoti ne šiaip savo sprendimų, o tvarių sprendimų. Tarptautiniai donorai, tokie kaip Europos Sąjunga, galės veiksmingai prisidėti prie to darbo, jeigu jau egzistuos pagrindinė pamatinė infrastruktūra ir sistemos. Aišku, mūsų pagalba būtų daug veiksmingesnė esant tokiai infrastruktūrai. Reaguoti į tokias nelaimės reikia labai sparčiai ir tą turi daryti pati Kenijos vyriausybė. Mesgi pradėjome veikti per vėlai, o reaguoti reikia labai greitai, kad būtų išgelbėtos žmonių gyvybės. Būtina vengti humanitarinių krizių, todėl reikia stiprinti naudos gavėjų pajėgumą veikti savarankiškai ir tą turime daryti vietos lygių, kad vietos lygių būtų įmanoma spręsti problemas ir imtis ilgalaikių veiksmų. Mes pasiūlėme, kaip patobulinti sistemas ir baidamas noriu dar pasakyti keletą žodžių apie neligybę. Socialinę, politinę neligybę suvaidino savo svarbu vaidmenį šiuo atveju sausringose ir pusiau sausringose teritorijose. Būtent dėl tų veiksnių sausros padariniai buvo itin jaučiami. Egzistuoja įvairios galimybės, kaip kovoti su sausra ir jos padariniais, tam yra ir lėšų. Europos Sąjunga vaidina labai svarbu vaidmenį, padėdama ieškoti problemos sprendimų itin svarbu, kad būtų derinami veiksmai kartu su Kenijos vyriausybė ir kad Kenijos vyriausybė teiktų tinkamas garantijas. Kitai žodžiai tariant, kad Kinijos vyriausybė imtųsi ilgalaikių sausros ir jos padarinių likvidavimo problemų. Ačiū, ponė Kostaslastra, už šį svarbų pranešimą apie delegacijos vizitą į Keniją. Dabar aš norėčiau e, suteikti žodį Celep e, atstovams. Septynioms minutėms suteikim žodį. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau e, padėkoti už suteiktą galimybę pristatyti šį pranešimą jums šiandieną. E, tai mes pristatysime, kokį svarbų e, klausimą mes sprendžiame. Tai būtent koks yra past... Tai kaip sprendžiamas ūkininkavimo problemas Afrikoje ir kaip reaguojama į humanitarinę krizę Kenijoje ir kaip mes ketiname bent jau spręsti tas problemas. E, daugelis iš jūsų žinote tikriausiai apie kuninkavimą, e, jūs e, tai, taip pat girdėjote, kad kuninkavimas jau nyksta, kad neproduktavus, kad Ganyklinis e, e, ūkininkavimas iš esmės arba gyvulininkystė e, miršta, kad ji nebeproduktyvi tiek Afrikoje, tiek kitose regionuose. Tačiau bet kokiu atveju yra dar kitas dalykas šiuose regionuose, į kurį netkreipiame tiek daug dėmesio. Tai yra faktas, kad būtent aktyvi E, ekonominė veikla vyksta susijusi su gyvulininkystė. Pavyzdžiui, Afrikos kišulyje e, įvertinama keliais milijardais dolerių. Tačiau dauguma prekybos vyksta šešėlyje. Ir šios prekybos faktai nepasirodo oficialioje statistikoje. Nes, bet, tačiau gyvulininkystė vis dėlto klesti ten. Taigi, ką mes manome? Gamyklinio ūkininkavimo atstovų e, ateitis priklauso būtent nuo atitinkamos struktūros. Tai būtent, ar jie gali pasinaudoti atitinkomis pievomis, ganyklomis, ar jiems bus užtikrintas mobilumas, taip pat ar jie galės e, e, patekti į kitas rinkas. Jeigu jūs galite pasinaudoti pievomis ir galite judėti po, po visą šalį, tai jūs galite užsiimti tradiciniu gamykliniu ūkininkavimu. Tačiau daug tokių ūkininkų yra o, savo veiklą komercializavę. Jie jau ilgus dešimtmečius prisiderina prie pasikeitusių pokyčių ir jie stengiasi e, eksportuoti e, gyvulius e, tiek Afrikos tiek išlyje, tiek kitose valstybėse. Taigi, kai kurie ūkininkai stengiasi urbanizuotis, jie persikėlė į mažesnius kaimus, į miestelius, jie nori išmokslinti savo vaikus, jie stengiasi išsiųsti savo šeimų narius į kitus regionus, kurie gali uždirbti pinigų ir atsiųsti, atsiųsti jiems. Taigi, ką mes matome e, žiniasklaidoje ir kas diskutuojama politikų, tai yra būtent e, kalbama apie a, e, tai, a, kaip nutraukiama tokia veikla ir a, e, kaip žmonės nebegalintis ūkininkauti praranda savo pajamų šaltinį bei paten, marginalizuojasi. Dabar e, pakeisiu kelis pavyzdžius, kad suprastumėt visą problematiką. A, Somalio regionas, tai čia, skaitant taip pat į Somaliją. Antrajam dešimtmetyje buvo. Trečiam dešimtmetyje e, buvo plėtojamas e, šis ūkininkavimas. Buvo e, komercializuojama šita ekonomikos rytis, buvo daug mm, ūkininkų, kurie naudojasi plačiamis galimybėmis, tai yra pievomis, jie buvo mobilus ir jie gyvulius parduodavo vis, vis, visame Afrikos kišulyje. Tačiau ši sistema uh, E, nors ji puikiai veikia, tačiau jinai pasikeitė. Daug žmonių persikėlė į miestus, jie diversifikavo savo e, veiklą, jie tapo verslininkais, jie sukūrė naujus verslus ir vykdė kitą veiklą. Tai būtent e, ta veikla padėdavo jiems papildyti pajamas gaunamas iš tradicinio ūkininkavimo. Ir žinoma, yra ir žmonės, kurie išeina iš tos sistemos. Tai yra būtent tie žmonės, kurie netenka pajamų ir patenka į visuomenės paribį. Ir jiems būtent reikia taikyti humanitarinę pagalbą gal mūsų sistemas. E, esminis dalykas yra komercializavimas. Tai yra vienas iš esminių variklių e, skatinančią ekonomiką, tačiau jis skatina taip pat ir didžiulę turtinę neligybę. Ir į tai e, reikia atsižvelgti pokyčių darbo atvarkėje. Ir augimo e, programas. Augimas, žinoma, yra susijęs su to, kad kai kurie žmonės laimi iš to, o kai kurie ne. E, kitas e, pavyzdys tai yra Uganda, Karamadžiai. Visų pirma, pjomis nebegalėjo pasinaudoti ūkininkai. Jų mobilumas buvo apribotas. Ir mes matome, kad daug daugiau žmonių patenka į nuskurdusių žmonių grupę, kurie nebegali užsiimti tradicinę veiklą. Taigi e, šitas e, ganyklinis ūkininkavimas, e, jo ateitis priklauso nuo įvairių aspektų ir nuo to, kas vyksta tame regione. Mes nematome, kad būtų vientisas tas pokytis visoje šioje gamyklinio ūkininkavimo sferoje. Taigi, ko, Taigi mūsų politika ir mūsų sprendimai turi būti priimami atsižvelgiant į šios pokyčius įvairiuose srityse. Be to, iš tikrųjų, nenustebinsiu nieko, jeigu pasakysiu, kad e, žinoma, pažvelkime į istoriją, kaipgi pasikeitė gamyklinis ūkininkavimas, ko, ko galima tikėtis Taigi tiek Šiaurės Afrikoje, tiek Vidurinė Azija šis procesas jau įvyko. Taigi matėme, kad mm, žmonės, ūkininkai, jie atsisakė tradicinio ūkininkavimo, perėjo į kitas verslo sritis. Taigi ir dabar mm, mm, kyla klausimas, kągi tu, tu, mes galime pasiūlyti, kągi turi daryti tie likę ūkininkai. Taigi e, pastarojame metu e, mes matome, kad Afrikos sąjungos yra atitinkamos iniciatyvos dėl gamyklinio ūkininkavimo keliamos ir, ir vykdoma politika siekiant e, e, paremti šitos ūkininkus. Tai yra Afrikos politinė strategija ir akivaizdu, kad, e, kad šią politiką, šią struktūrą reikia remti. Yra dvi galimybės ją paremti. Tai yra būtent remti Afrikos sąjungą būtent teikiant išteklius, kad, būtų, kad jį teiktų informaciją apie e, tokį ūkininkavimą, pagalbą jam. Kitas dalykas tai yra mm, struktūrinis programavimas. Čia reikia atsižvelgti į įvairias e, socialinės grupės, kurios e, bando imtis kitų veiklų ir kurios mm, laikosi ir nustatytos strategijos. Dabar e, dėl iš e, programavimo siekiant paskatinti e, šį ūkininkavimą. Tai būtent, kad būtų našus šis ūkininkavimas turi būti pasiekta, kad gyvulininkystė būtų naši, nes ši sistema yra labai gyvybinga. Ir per metus milijardais dolerių gaunama pajamų iš prekybos gyvuliais. Ir tačiau dabar šią prekybą ištiko krizė. Be to, vienu sėkiu reikia E, paremti ir tos žmonės, kurie išstoja iš tos sistemos, jie nebėra ūkininkais. Kitas, trečias dalykas. Tai būtent e, turime suderinti humanitarnės programas ir, ir būtent e, vystimo strategijas. Man atrodo, kad to siekiama jau yra ilgus dešimtmečius. Tačiau vis dėlto tai vis dar, vis dar svarbiausias klausimas. Žinoma, e, mes žinome, kad e, kai kuriuose vietose turi būti derinama. E, tačiau, bet kokiu atveju, tarsi nustembama kiekvieną kartą susidūrus su tokiais reiškiniais, su pokyčiais ir su politikos pokyčiais. Tačiau taip nėra, tai yra viskas prognozuojama. Taigi, ką ateityje mes turime siekti? Mes turime e, remti politinę struktūrą, turime atidžiai analizuoti kiekvieną valstybę, turime e, atsižvelgti kiekvieną valstybę, rengdami tą struktūrą. Ir tam reikia sistemiškai peržiūrėti e, visus faktus, ir pasistengti įtraukti į šį procesą pilietinį visuomenę. Ačiū. Ačiū, Ketli. Ačiū, ponia Ketli. Aš e, prieš suteikdama žodį Filipui norėčiau mm, pakomentuoti Rikardo pranešimą. Taigi, jūs, kai išgirdote mm, tą mm, informaciją iš pono Ketlį, ar ši informacija jums yra e, pažįstama, ar ji pritaikytina jūsų pranešimui? Žinoma, Pranešime mes aiškiai nurodome, kad e, šitas gamyklinis ūkininkavimas yra reikšmingas. Tai e, mums akivaizdu. Ir mes e, savo kelionės metu nuolat užmėgdavome ryšius su šios ūkio šakos atstovais. Ir mes taip pat manome, kad tai būtų pelninga ūkio šaka. Aš netgi galėjau e, su šios ūkio šakos atstovais e, pasikalbėti, galėjau gauti daugiau informacijos e, šią temą. Žinoma, mes manome, kad ši ūkio šaka yra labai svarbi. Ir e, visą tai, kas buvo nuveikta iki šiol e, į mokslinių tyrimų srityje, e, būtent skirta šiam gamykliniam ūkininkavimui, yra reikšminga visam regionui. Kaip jau sakyta, Etiopijoje arba Šiaurės Kenijoje mes susipažinome su situacija vietoje. Ir vis, su visu tuo galiu sutikti, kas buvo pasakyta. Filipai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau padėkoti už abu pranešimus, nes tai yra iš tiesų savus klausimas ir gal būtų visai naudinga, kad e, tai, kas buvo pagarsinta, ne tik tai e, susilauktų analizės, bet reikėtų padaryti ir tinkamas išvadas remiantis e, konkrečiais pasiūlymais Manau, kad konkretus pasiūlymai remiantis e, delegacijos ataskaitą turėtų būti parengti. Taip pat man regis, kad labai daug dėmesio yra skiriama ganykliniai unkininkystiai. Kodėl? Todėl, kad tai yra pagrindinis dalykas, bet man kyla du. Noras paminėti du aspektus. Vienas iš esminių krizės elementų yra tai, kad egzistuoja politinė marginalizacija ir chroniškas investicijų ir chroniškas investicijų trūkumas, neinvestuojamai labiausiai nuskurdintas dalis. 11 e, metais konflikto apimtose zonose žuvo 350 galvijų augintojo, tie, kurie užsijima ganiklinio okininkavimu bet pasiūlymų 11 metaisgi buvo teikta irgi daug. Ir norėčiau, kad būtų atkritas į tai dėmesys. Manau, kad abu pasisakymai papildė vienas kitą mūsų delegacijos išvados dėl ganyklinio ūkininkavimo apskritai kalba apie padėtį ir ganyklinio ūkininkavimo ateitį, kiek produktyvi gali būti šita veikla. O kolegos iš Saleb pranešimas buvo daug konkretesnis, buvo kalbama apie švietimą, prekybos sistemų tobulinimą. Aš manau, kad šie du pranešimai papildo vienas kitą. Man regis, kad tuo reikia pasinaudoti, konkretizuojant veiksmus. Ir galbūt kitose Europos parlamento dokumentuose e, mes galėsime tai konkretizuoti ir tai bus labai naudinga kolegoms, kurie šiandieną negalėjo dalyvauti mūsų posėdėje. Ačiū. Filipai, labai ačiū. Norėčiau pakviesti Jo ekscelenciją uh, e, Liuką Briet, kuris vadovauja ES delegacijai Kenijoje pasisakyti ne tik tai apie Kofi Anano iniciatyvą, taikos iniciatyvas, ganiklinę gyvulininkystę ir taip toliau. Prašom. Gerbimas pirmininkė, labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Kortes Lastro už jo ataskaitą parengtą kartu su kolegomis, kai aš tai sakau, nenoriu jokių būdų arogantiškai pasirodyti arba pedantiškai ir pasakysiu tik tai tai, kad tai visiškai atitinka, ką mes parengėme kaip projektą e, Pasaulio bankas, kad su jungtinėmis tautomis e, e, ir jungtinių tautų delegacija Kenijoje tą dokumentą parengė įvertinami situaciją humanitarinę. E, taip pat e, reikia pasakyti, kad labai naudinga e, pastebėjimą padarė ponas Filipas Kačmarekas. Mes atspindėsime savo vertinime po humanitarnės katastrofos tą elementą. Dar noriu pasakyti, jog labai nuoširdžiai sveikinu kolegą iš Kenijos ambasadorių, kuris atvyko į posėdį. Labai svarbu pasižiūrėti, kokie yra struktūriniai išeities keliai e, siekiant išspręsti neprivalgymo problemą chronišką Afrikos kišulyje maisto stokos problema. Daugeliu atveju yra politinės priežastys, marginalizacija, e, sausringų žemių plotų didėjimas, iš dalies tai yra susijęs su nesaugumu e, Kenijos šiaurės, šiaurės rytuose, tai siesi su situacija Somalija. Taip pat mažėja kritulių kiekis, klimato kaita e, vyksta ir visuomenė vyksta pokyčiai daug didėjęs e, skurdo. Mes e, žinome, kad negalime užkirsti kelio sausrai, bet galbūt galime pabandyti užkirsti kelią pasiekmėms geriau planuodami kur kas nuosekliau. Ir reikia tokias problemas spręsti. Vienas iš klausimų, e, kurie padeda tą daryti, yra naujoji Afrikos kišuro e, strategija, kuri taip pat e, atsižvelgs į padėtį Somaliją. Aš nebenoriu tiek daug kalbėti apie tai, nes praeitą savaitę vyko konferencija Londone dėl Somalio. Taip pat ES specialusis atstovas Alexandras Rondos prieš dvi savaitės lankėsi Afrikos kišulyje. Mes siekime savo priemonėmis e, kovoti su sausringų žemių problema ir teikti paramą ganyklinę gyvulininkystę užsimantiems e, e, žmonėms. E, visuomenė, vietos gyventojai turi nuspręsti, kas yra geriausia ir mes turime paremti e, jų sprendimus. Būtent apie tai turime pirmiausia galvoti. Iš čia negalime paaiškinti tiem žmonėms, kaip jie turėtų ir ką daryti. E, Mes e, turėtume paprasčiausiai e, prisiminti tik tai tokį dalyką, kad e, gyventojų skaičius Afrikos kišulyje labai greitai didėja ir mažėja erdvės. 1963 metais ten buvo mažiau kaip 7 milijonai gyventojų, o dabar daugiau kaip 40 iki 50 metų prognozuojama, kad 83 milijonai Kenijoje žmonių gyvens ir tai yra tikrai nebetvaru klausimas e, kelia daug problemų ir jos labai sudėtingas, labai sunku jas spręsti. Taigi mums reikia galvoti, koks turėtų būti tas vientisas požiūris. Mes norime e, apsaugoti namų ūkius, e, užtikrinti tam tikras paramas, nes tai palengvintų humanitarinių problemų sprendimą. Aišku, nacionalinė Kenijos vyriausybė yra svarbiausias veikėjas. Mūsų vaidmuo yra būti ten ir paremti jos veiksmus, ar tai mes, išorės veiksmų tarnyba, ar Europos komisija, ar tie mes būtume e, humanitarės pagalbos tarnyba. Gerbiami nariai, aš noriu pasakyti Jums, kad mes e, turime e, dviejopas pareigas, dubliuotas pareigas kaip delegacijų vadovai. Kenijos konstitucija ir vyriausybės politika pripažįsta konkretų ypatingą ganyklinės gyvulininkystės vaidmenį. Yra sukurtas fondas e, paremti regionams e, su sausringomis, pusiausausringomis teritorijomis. Taip pat labai svarbus dalykas būtų sprendžiant problemas, e, būtų decentralizavimas šalies, bet kol kas tik tai prasidės šis procesas. Vietos valdžios įgalinimas tikrai padėtų spręsti problemas ir labai svarbu, kad tie klausimai nebūtų pamiršti. Kenijos vyriausybė yra skyrusi e, maždaug 70 milijonų eurų vertės e, lėšas iki 12 metų veiklai susijusiais su sausros padariniais, e, įskaitant kukurūzų be muitinį importą grūdų rezervo panaudojimą, maisto pagalbos panaudojimą, maisto aprūp, mokyklo aprūpinimą maistu, um, vandens valdymo elementus. Taip pat vyriausybė uh, ėmėsi kitų uh, mm, uh, elementų kaip strateginių atsargų klausimo, tai sudaro 10 milijonų eurų. Taip pat e, yra įgyvendama atsparumo ir augimo Kenijoje programa, kuri bus Nairobėje pristatyta kovo pabaigoje. Ši programa apims pasiūlymus dėl vidutinės trukmės maisto saugos priemonių. ES savo ruoštų turėtų paremti e, integravimą e, pasirengimo, pasirengimo nelaimėms, humanitariams integravimo aspektui. E, reikia numatyti uh, uh, sausras. Aš norėčiau padėkoti uh, humanitarnės pagalbos organizacijai Europos komisijos už jų paramą mūsų veikloje. Dėkoju. Buvo labai malonu išgirsti, kad ši organizacija ECHO gali numatyti nelaimės gerokai iš anksto. Ir prelegentas atvykęs pas mus taip pat kalbėjo. Dabar paprašysiu komisijos atstovo pasakyti dėje tik dvi minutės. Dėkoju, tikrai problemų neturiu, užteks man tų dviejų minučių, daug buvo labai gerų žodžių išsakyta apie ir parlamento, ir pono Keklį. Pranešimuose norėčiau pritarti viskam, ką sakė ir ponas Pri, e, delegacijos Kenijoje vadovas. Komisija vertina e, pernai per metų įvykius Afrikos kišulyje. Dabar rengiama iniciatyva, kuri skirta kur kas labiau integruoti atspartą parumo maisto saugos klausimus e, Afrikos kišulėje, įskaitant ganyklų teritorijas. Ir šiandien rytą pristatyti klausimai tampa vis svarbesni ir mes, e, formuodami savo politikos veiksmus, apie, apie tai taip pat galvojame. Daug kas buvo pasakyta visiškai atitinka komisijos poziciją šiuo metu. Buvo e, paminėta pono Ketlio e, įdomių dalykų apie ganyklinės gyvulininkystės ateitį, ateities scenarius ir mes turime pagalvoti, kas būtų vertingiausia, kam reikėtų skirti daugiausiai dėmesio. Galvojame apie komercializavimą, bet tai turi ribas dėl gamtinių išteklių valdymo ir dėl e, žemės plotų buvimo. Alternatyvių pajamų e, strategija taip pat yra labai svarbus elementas. Tie du dalykai yra galbūt e, tas kelias, tie keliai, kurių norėtume, kuris norėtume e, e, žengti, bet turime pagalvoti, kad reikia ir kitų priemonių, pavyzdžiui, saugumo tinklo labiausiai nepasiturintiems gyventojams. Ačiū. Dėkuoju. Ar dar e, norėtumėte pranešėjau pasakyti? Norėčiau padėkoti visiems kurie pateikė savo pastabas. Labai norėčiau padėkoti sekretoriatui už visą darbą per kelionę. Tikrai, kaip visada, darbas vyko puikiai, kaip visuomet mūsų komitete. Dar norėčiau paprasčiausiai informuoti komitetą, kad e, e, turėsime galimybę. E, aptarti E, šio klausimą su Somalio delegacija. E, žinome, kiek daug yra problemų Somalija. Ir e, turime galvoti, kaip padėti Somalilendui, kokiu būdu teikti pagalbą, kokias e, pasitelkti tarnybas. E, ir e, taip pat e, reikia pagalvoti apie kitus sudėtingus klausimus. Nepamiršti teritorijų, kurios yra pasienio teritorijos su Somalija ir problemos neapsiriboja tik sausra. Ir e, mes surengėme atitinkamą susitikimą ir galėjome kalbėti apie problemas Kenijoje ir Somalijoje. Kenijos ambasadoris nori porą žodžių pasakyti, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu tik tai keletą minčių pasidalyti. Aišku, pirmiausia, noriu padėkoti, kad pakvietėte Kenijos vyriausybės atstovus čia. Turiu pasakyti, kad e, USAID ir e, delegacijos atstovai Kenijoje mums padeda ir džiugu, kad parengta šita ataskaita. Atsižvelginti tai, kas buvo pasakyta, turiu pastebėti, kad iš tiesų ataskaita yra labai gera, joje daug faktų ir keliami labai aktuali, aktualūs klausimai. Man ypač patiko išvados kur suformuluota, kokiu pagrindu reikia bendradarbiauti ateityje, ypač sprendžiant sausros ir bado klausimus Kenijoje. Mes Kenijoje manome, kad sausra nebūtinai reiškia badą, nes yra teritorijų, kurios apimtos sausros, bet juose bado nebuvo. Todėl reikia ieškoti problemų sprendimų. Ir nors ataskaita jau beveik patvirtinta, bet man ne visiškai priimtinas, priimtina išvada, kad Kenijoje trūksta vyriausybės politinės valios spręsti sausros problemas, nes Kenijos vyriausybė tikrai imasi visų įmanomų priemonių ir norėčiau sureaguoti į e, Europos komisijos delegacijos Nairobija mintis apie tai, ką Kenijos vyriausybė darė savarankiškai ir kokie, kai buvo dirbama kartu. Aišku, problemų mes turime daugiau negu reikia, bet yra labai daug neteisybės, kurią mes bandame pašalinti. Kenijos konstitucija ir vyriausybė e, leidžia vyriausybei imtis visų įmanomų priemonių, ypač sprendžiant problemas šiaurės rytų Kenijos dalyje, kur vyrauja ganyklinė gyvulininkystė. Nepamirškite, kad 80 procentų Kenijos teritorijos sudaro sausringos arba pusiau sausringos teritorijos. Ir šiuo metu gyventojų skaičius Kenijoje 40 milijonų. Čia veiksniai, į šios veiksnius turi būti atsižvelgta. Dabar dėl problemų. Aišku, gerai, kad jas atsižvelgiama ir matau, pirmininkė, kad aišku, laiko trūksta, bet norėčiau pasakyti štai ką. Turime pripažinti, kad humanitarinė krizė Kenijoje kilo iš dalies dėl tų priežasčių, kurios nurodytos ataskaitoje, bet ir dėl konfliktų, kurie apėmė ir tą regioną. Turiu galvoje konkrečiai konfliktą Somalijoje. Ir konferencija dėl žemės, kurį vyko praėjusią savaitę, parodė, kad ir Somalio konflikto problemos daro įtaką Kenijai. Taigi, dar kartą ačiū už ataskaitą, ačiū už padarytas išvadas ir tikiu, kad pasiūlyti sprendimai padės mums išspręsti problemas. Ačiū ambasadoriau, mes pasižymėjome jūsų mintis. O dabar noriu padėkoti visiems pranešėjai, delegacijai, kuri rengia ataskaitą, padėkoti, kad atvykote pas mus, jūs, ponė ambasadoriau, ir delegacijos atstovai. Toliau kiti klausimai. Kitų klausimų nėra. Tada, sako pirmininkas, kito posėdžio data. Kitas posėdis vyks kovo 27 dieną, prasidės 9 val. po to posėdis numatytas balandžio 23 dieną ir 24 balandžio. Taip pat pirmininkas maloniai dėkioja vertėjams, kad pasiliko dirbti ilgiau negu numatyta pagal jų programą. Ačiū.